Okay, colleagues, can I open the meeting? Can... Kolegos, noriu pradėti posėdį ir noriu visiems priminti, kad kaip visada šis posėdis transliuojamas internetu ir mus mato platesnis pasaulis. Pirmiausia, noriu pasiūlyti patvirtinti darbo tarkės projektą. Ar turite pastabų? Jeigu ne, jeigu jums tinka ši darbo tvarkė, tai ją patvirtinama. Protokolo patvirtinimas. Ar galime patvirtinti praėjusio posėdžio protokolą? Ačiū. Trečias klausimas. Keleivių teisės jūrų ir vidaus vandenimis keliaujančių keleivių teisės pranešė Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už jų kantrybę. Dėl įvairių priežasčių negalėjau anksčiau pateikti pirmųjų pasiūlymų keitimų įsinuomonėmis. Ypač noriu padėkoti sekretoriatui, Metijų, ypač ir visiems kitiems, kurie padėjo mums ir man rengiant šį pirmąjį pristatymą, pirmąjį svarstymą. Prieš rinkimus dar buvo parengtas projektas su nemažai detalių, kai kalbama apie tai kaip apibriežti force major. Esu įsitikinusi, kad tie nesutarimai laikui bėgant išnyks. Pastaruoju metu buvo priimtas Europos teisingumo teismo sprendimas, kur visiškai teisingai buvo pasakyta, kad kai kalbama apie oro transporto keleivių teisės. Tuomet pateisinama ta pozicija tame sprendime, kuri yra atimiausia parlamento pozicija. Noriu padėkoti kolegoms ir pažiūrėkime, ar, gal, ar mums nepavyks rasti e, bendrų pozicijų pirmojo svarstymų. Taryba nesutinka su įvairiais dalykais. Taigi, mūsų nuomonė su taryba skiriasi įgyvendinime. Tai yra gana svarbu. Komitetas pateikė gana toli siekiantį pasiūlymą suteikti maksimalę apsaugą visiems keleiviams. Esant minimaliam 12 keleivių skaičiui. 27 valstybės narės taryboje turi labai skirtingas nuomonės dėl šių nuostatų taikymo. Jie bando ap, apriboti keleiviams taikomas teisės ir padidinti tą minimalų keleivių skaičių iki 26. E, vidaus vandenyse turi būti bent jau trys ekipažo nariai ir yra išimtis, kad tai turi būti laivai, kurių talpa yra daugiau kaip 300 tonų. Taigi daug įvairių išimčių, kurios kelia problemų sumaišties keleiviams. Na, dabar dėl apibriešių. Parlamentas prie, priemė pakeitimą dėl force major. Man atrodo, kad e, šis, šie apibrieštis yra per daug detaliai ir atsižvelgiant į teismo nutartį, nemanau, kad e, šie apibrieštis yra, išlieka priimtina. pavyzdžiui, elektros tiekimo nutraukimas arba administracinės problemos ar dar kažkokie veiksniai, kurie gali būti laikomi techninėmis problemomis ir neturėtų būti force majeure. Atsižvelgdami į teismo nutartį turėtume peržiūrėti mūsų nuomonę apie apibriešti. mes buvome linkę, apskritai linkę labiau apsaugoti keliaivių teisės. O taryba daugiau kalba apie kompensacijas platesnė prasme. Ja, plačiau visą tai interpretuoja. Pagalba atšaukus ar atidėjus kelionę. Mes bandėme pagerinti keliaivių teisų apsaugą šio, šiuo aspektu. Na, o taryba siekia kuo labiau viską sumažinti ir apriboti. Ir situacija tapo daug sudėtingesnė. ir bus tokia sudėtinga, kol nesusitarsime. Tačiau aš tikiuosi, kad visi veiksniai e, bus mums naudinga. Kruizinės kelionės. Visų pirma, kadangi mes šiame komitete stengiamės skatinti turizmą, manau, kad kai kalbame apie kruizinės keliones, galime išlikti lankstus kai kalbam apie tai, kokią pagalbą žmonėms turėtų būti suteikiama, taip pat ir kai kalbama apie išankstinius pranešimus, nepažiūrėjant keliaivių teisų, tačiau bandant surasti būdų, kaip kruizinių laivų bendrovės galėtų patenkinti žmonių poreikius, žmonių su sumažintų judumu poreikius. Bet taip pat ir galima analizuoti įvairias kitas alternatyvas, kad galima būtų pasiekti lankstumą, kurio mes iš pat pradžių sakėme siekia. Ir tikimės, kad kruizinių kelionių bendrovės galės mums čia padėti. Mes taip pat bandome pagalvoti apie papildomas priemonės, kurios galėtų mums leisti išspręsti konfliktus su taryba. Taigi, kai galvojame apie keleivių apsaugą, mes visą laiką norime tokios apsaugos, kokios iš pat pradžių siekime. Ir tai turėtų būti svarbu Europos parlamento nariams, nes būtent už tai, už šį darbą mes esame pripažįstami. Žinoma, taryba galvoja apie kitus aspektus, nori susiaurinti taikymos sritį, griežčiau nustatyti kompensacijų sąlygas. Na, o kai kalbame apie force major apibriežti, tai jie taip pat yra griežtesni. Dabar aš tikiuosi, kad visi veiksniai pastarnaus būtent mums ir galėsime pateikti poziciją, kuri yra artimesnė mums. Dar kartą dėkoju visiems už pagalbą, Vortman Kol taip pat už man suteiktą pagalbą. Ne visi kolegos čia dalyvauja, tačiau jie seka šią diskusiją. Ačiū, Ines. Dabar ponia Vortman Kol. Dank u wel, eh, eh, voorzitter. Eh, dėkoju, ponia pirmininkė ir noriu padėkoti poniai Ajalai Sender. Man labai didelė garbė būti šiame posėdį ir klausytis jūsų. Džiaugiuosi, būdama jūsų vidinėme posėdėje. Kaip ir mes prašėme, jūs labai atidžiai įvertinote tarybos poziciją. Kaip jūs paminėjote, E, tarybos pozicija daugelio aspektų skiriasi nuo parlamento, e, bent jau tai e, to, ką matėme per pirmąją svarstymo savaitę. Taryba priėmė principą patvirtino, kad reikia suteikti daugiau lankstumo ir skatinti mažesnius laivus. Dėl to taryba prašo daugiau išlygų iš teksto. Tai yra principas, kurį aš iš dalies galėčiau paremti. Taip pat tai yra tas principas, kuriuo buvo pagrystas mūsų pakeitimas. Ir be to mes be bejonės turime apginti vartotojų teisės. Nepamirškime, kad tuo pat metu turime mažus laivelius, Jūs čia kalbėjote apie tuos didelius kruzinius laivus, turistinius laivus, apžvalginius laivus. Todėl reikia labai aiškiai nurodyti, apie kokius laivus kalbame. Ir nuostatos turi būti pritaikytos konkretiems laivų tipams. E, kitaip įmonės tiesiog išbris, apeis tas nuostatas ir e, arba kitaip administracinė našta bus joms per didelė veikti. Todėl reikėtų pradėti alternatyvų ir e, paieškoti paiešką ir išsiaiškinti, kokios galimybės egzistuoja. Todėl mes ir pakeitėm tokį pakeitimą po pirmojo svarstymo. Reikėtų iškoti alternatyvų ir neįgaliųjų žmonių atžvilgių. Ta tema turėtume ir toliau dirbti. Ir tokiu būdu galėsime pasirinkti antrajam svarstymui. Taryba pagrindiniu kriterijumi paėmė laivo dydį įvertino keleivių e, skaičių kiekviename laive, tonažą ir panašiai. Ir aš norėčiau išgirsti daugiau argumentų, kokiu pagrindu buvo pasirinkta tokia pozicija. Mes einame tą pačiam kryptimi, bet mūsų skaičiai yra šiek tiek mažesni. Džiugiuosi, kad jūs konkrečiai tuos skaičius įvardinote, tai mums padėjo pasirenkti antrajam svarstymui. Ir konkrečiai, kaip aš sakiau, reikia kalbėti apie turistinius kruizinius laivus nes taisyklės, kurias nustatome jiems, neturi būti neracionalios. Paskutinis aspektas, kurį paminėčiau, yra susijęs su apibrėžimais. Šiek tiek kitoks aspektas. Europos komisija pateikė pasiūlymą apibrėžti vežėjus tur operatorius ir kelionių agentus. Tai yra apibrėžimai, kuriuos e, randame ir kitose direktyvose kartojimus. Taryba tuos apibrėžimus yra pakeitusi ne kartą, todėl aš norėčiau dabar išgirsti iš tarybos ir komisijos, kodėl tie pakeitimai buvo padaryti ir kaip. Iš tiek to, ką aš esu girdėjusi, atrodo, kad mes bandome išvengti teisinio nežinomumo rizikos. Jeigu mes priimsim kitokį apibrėžimą turo operatoriui šioje direktyvoje, lyginant su kitomis direktyvomis, tada nebeaišku, kaip susiklosis reikalai. Atsiras teisinis neiškumas. Todėl geriau būtų grįžti prie pirminių komisijos apibrėžimų. Bet aš norėčiau išgirsti iš komisijos atstovų, kaip jie gali tai paaiškinti. Ačiū, panas Alkadravi. Dankjewel, voorzitter. Ik ga... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, dėkoju ponė Jalai Sender, mūsų pranešėjai, už visą padarytą darbą sudėtingomis aplinkybėmis. Ji pati mums ką tik pristatė savo darbo sąlygas. Aš visiškai pasitikiu ją ir manau, kad šis darbas sėkmingai bus užbaigtas. Porą trumpų komentarų bendresnio pobūdžio. Pirmiausia, Tiesa ta, kad šiame dosie ir kitose darbo tvarkėje šiandien numatytiems dosie be bejonės reikia pasimokyti iš keliaivių teisų civilinėje avizacijoje dosie klaidų. Kai rengėme tą projektą, buvo akivaizdu, kad kils problemų dėl formuluočių, interpretavimų ir ne viskas buvo aišku. Tačiau mes neturėjome aiškios informacijos apie tai, kaip nagrinėjami skundai, mums nebuvo įmanoma visko teisingai interpretuoti Europos lygiu. Manau, kad reikėtų iš to pasimokyti ir tomis pamokomis pasinaudoti rengiant šį dosiją. Neseniai priimtas Teisingumo teismo sprendimas teigia, kad E, skrydžio atidėjimas prilyksta, ilgesniam laikui prilyksta skrydžio atšaukimui, todėl keleiviai turi teisę į kompensaciją. Mes kaip teisės akto renkėjai turėtume labai aiškiai pasakyti, kokiomis aplinkybėmis keleiviai turi teisę į kompensaciją. Kai kas kalba apie finansinę kompensaciją, bet pirmiausia turim kalbėti apie paramą tiems žmonėms, pagalbą ir uh, įgulose turi būti asmuo, kuris galėtų išspręsti problemas susijusias su uh, skrydžio organizavimu. Dar norėčiau pakalbėti apie dokumento taikymo apimtį. Uh, Man šiek tiek gaila, kad kai kurios kategorijos iš direktyvos apimties yra išbrauktos, kad e, ta direktyva būtų lengviau pritaikoma mažesniems lėktuvams ir laivams. Manau, kad čia reikėtų kalbėti aiškiau apie apibrėžimus, kad neįsiveltume į gilesnės diskusijas, nes turėtume aiškiau apibrėžti, kas yra kas, kad žinotume, kokies transporto rūšys įeina į direktyvą, kurios ne turėtume išsiaiškinti, kokiais kriterijais vadovaujantis dydis bus nustatomas, ar keleivių skaičius, ar tonažas, ar panašiai. Atvirai šnekant, man atrodo, kad būtų geriau e, pateikti tam tikrą aprašymą, bet bent jau reikėtų detaliai išnagrinėti turimas nuostatas. Jūs kalbėjote apie skundų sistemą. Jūs jau esate ekspertai ir turbūt tai esate nekartą aptarę. O aš norėčiau pabrėžti, kad bet kokiu atveju reikėtų pasirūpinti, kad Europos lygių būtų užtikrintas tam tikras skundų centralizavimas. Kad mes galėtume tuos skundus kruopšiai įvertinti ir ilgesnėje perspektyvoje e, juos deramai sureaguoti ir sureguliuoti. Dar vienas dalykas, kuris nuolat komitetui rūpi, tai yra sutrikusio judumo žmonės. Jiems nėra skiriama neretai pakankamai dėmesio. Mes turėtume suteikti galimybę tokiems žmonėms, neįgaliems žmonėms transportų naudotis tiek, kiek įmanoma. Mes žinome, kad tokių žmonių skaičius didėja, e, gyventojai e, senėja, tai turi e, padarinių žmogaus judėjimo galimybėms ir mes privalome į tai atsižvelgti. Bilbao, to... Ačiū ponė Bilbao, ar jūs norit kalbėti kaip šešėlinė pranešėja? Ne? Pone Lichtenberger. Ieva, ar nori kalbėti tą temą? Herzlichen Dank. Ich bin gerade über den Inhalt informiert worden. Labai ačiū. E, atsiprašau pirmiausia, kad truputį pavėlavau į posėdį. Dabar dėl keleivių teisių ir mažų laivų reisų keleivių, e, keleivių teisės. Šioje srityje yra problema, mes ją puikiai suvokiam. Tačiau dabar nežinau, kokios nuostatos čia geriausia būtų laikytis tokios kategorijos keleivių atžvilgių. Nes iš tikrųjų mes šiaip jau kalbam apie pagrindinę laisvę judėti, e, kad ta laisvė nebūtų varžoma. Bet kita vertus, įgyvendinant šitą laisvę, reikėtų elgtis labai atsargiai. Kodėl? Todėl, kad mažų laivų apibrieštis ir, ir, ir išimtis įvairios taikomos mažų laivų keleiviams, jeigu jos bus apibrėžiamos labai plačiai, neatsižvelgiant į, į vėlgi tų laivų paskirtį, uh, tai iš tikrųjų būtų labai sudėtinga. Antai yra tarptautinė e, konvencija e, skirta e, žmonėms su sutrikusio judumo keleiviams ir tos konvencijos nuostatų mes turėtume laikytis, turėtume tikrai tvirtinti ir saugoti tokių keleivių teisės mes parlamentas turėtume tuo pasirūpinti, tačiau kita vertus neturėtume numatyti labai daug per daug išimčių, kad direktyvos taikymos rytis tada labai susiaurėtų. Todėl kreipiuosi į kolegas, kad tikrai mes turėtume užtikrinti pagrindinių keleivių teisių laikymasi. Ir, o čia dabar vėlgi mes daugiausia kalbam apie būtent sutrikusio judumo keleivių teisės, nes e, tai yra labai svarbus Maničiau, kad iš tikrųjų mes negalėtume pritarti direktyvos taikymo srities susiaurinimui. Šiaip jau aš prisimenu, kokios diskusijos vyko dėl šios direktyvos, dėl galimų išimčių. E, ir iš tikrųjų buvo tada reikalaujama numatyti aiškės nuostatas. Tačiau jeigu mes dabar čia transporto ir turizmo komitete iš tikrųjų ne, neatsižvelgsim, neginsim sutrikusio judumo keliaivių teisų, tai tikrai būtų labai negerai. Labai ačiū. Ponas Eppingas. Jūs pirmiausia, aš suteikiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau didesnio aiškumo, aiškumo dėl to, apie kokį kompensavimą čia kalbama. Čia jau buvo linksniuojamas žodis nuostolių kompensavimas, tai yra labai svarbu, tačiau kas iš tikrųjų turima galvoje? Ar turima galvoje, kad sumokama visa suma, keleivio sumokėta už, už bilietą, tai yra ar, ar keleiviui pasiūlomas naujas, e, naujas e, reisas ar panašiai? Ir, sakykime, jeigu laivas neišplaukia, ką, kokios kompensacijos, kokiom sąlygom keleiviai e, gali tikėtis. Ir čia iš tikrųjų mes tarybai turėtume aiškiai išsakyti savo nuostatą, kad dėl tų kompensavimo nuostolių tikrai neturėtų būti jokių neiškumų. Nes vėlgi neturėtume e, šiaip jau palikti nuo šaly keleivių, kurie kurie šiaip jau ilgai galbūt ruošiasi kelioniai ir, ir paskutinę akimirką, paskutinę akimirką toji kelionė atšaukiama visai ir, ir tokiu būdu keleiviai tikrai turi teisę žinoti, kokios kompensacijos jie gali tikėtis pagal įstatymus. Tačiau būtent tas kompensacijos klausimas turėtų būti kur kas konkrečiai apibrėžimas. Ačiū, ponas Vandela. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tų tokių seniai jau svarstytų klausimų pateikimą dar kartą mūsų komitete. Kodėl aš pats paprašiau žodžio, aš jau per pastaruosius penkerius metus užsiminėjau šiais klausimais profesionalių lygių. Labai svarbu šiuo atveju pabrėžti štai ką. Svarbu pabrėžti, kad e, reikėtų atskirti vis dėlto laivus pagal to, tonažą, pagal, pagal keleivių skaičių ir manyčiau, ta riba, pasirinkta riba 36 keleivių ir 300 tonų tai būtų pati tinkamiausia. Nes e, šiaip jau nepamirškim, kad yra e, iš tikrųjų tokių vidu, vidaus sausumos vandenų kelių, kuriais gali plaukėti mažesni laivai Bet kita vertus, tokių laivų įtraukimas į direktyvos taikymos rytį e, kelt, gali kelti tam tikrų, tam tikrų problemų. Ir čia vėlgi aš mastau konkrečiai apie vakarų skeldės e, e, laivybos, laivybos maršrutą. Todėl aš turiu konkretų klausimą komisijai. Kodėl čia dabar laivai diferencijuojami tonažo ir keleivių skaičiaus pagrindų, o vis dėlto laivai neskirstomi pagal laivų tam tikro tipo pagrindą. Tai vienas klausimas. Kitas klausimas - keleivių nuostolių kompensavimo klausimas. Ta klausimą labai svarbu spręsti. Tačiau, jeigu, sakykime, kelionė, kelionė šiaip jau laivu, sakykime, vėluoja, tai vis dėlto laivas, jeigu kelias valandas plaukia, tai jis dar gali, kaip sakant, pasivyti tą prarastą laiką priešingai negu, sakykime, lėktuvų, lėktuvų atveju. Tad manyčiau, kad čia mes turėtume elgtis atsargiai, kai kalbam apie nuostolių kompensavimą už, sakykime, tokį, e, tokį, laivo, tokį laivo maršrutą, kuris buvo suvėlintas. E, tiesiog reikėtų elgtis atsargiau ir čia mano toks konkretus klausimas buvo. Ačiū, ponė pirmininkė, sako Foster. Aš šiaip jau norėčiau pakartoti pono Vandalino e, pageidavimą, kad reikėtų skirti pirmiausia tarp vidaus vandenų e, laivų ir jūrų laivų. Na, o šiaip kai kurie klausimai ir matau kai kurios netgi frazės perkeltos iš atitinkamos aviacijos e, keleivių agent, e, direktyvos. Čia taip pat aiškiai minima, minima tokia force majeure aplinkybė, kaip blogas oras. E, tačiau dabar skaitau tarybos poziciją Ir turiu pasakyti, kad tam tikrose vietose toji tarybos pozicija yra gana miglota. Ten išvardėmos tam tikros nuostolių kompensavimo sąlygos, bet gali būti kitų dalykų. Antai, jeigu, sakykime, streikuoja arba teroro grėsmė iškyla ar dar kokiu nors įmanomų dalykų, apie tai nelabai minima. Ir man atrodo, tie dalykai akivaizdus, jų gali būti. Uh, iš tikrųjų ne, nebūtų, nebūtų gerai atsidurti tokioje situacijoje, kai, kai keleiviai, keleiviai e, prašo kompensuoti už reisų atidėjimą ar suvėlinimą. Tad čia būtent ta nuostata ne visai aiškiai suformuluota. Dabar kitas dalykas dėl tonažo ir keleivių skaičiaus čia, man atrodo, tai priklauso taip pat ir nuo tam, to, kokio tipo laivas bet galbūt komisija galėtų paaiškinti. Aš čia praėjusi kartą nebuvau, bet o ką daryti su laivais, e, kurių ilgis 500 metrų e, ir, ir jie plaukioja trumpais atstumais ir vidaus vandenais. Aš nežinau šiaip jau, koks tas teisingas ats, atsparos tas e, metrų tas skaičius. Bet vėlgi, sakykime, 500 metrų laivas ir čia jam netaikoma e, išimtis, tai man, man atrodo tai keista. O šiaip e, dar viena pastaba susijusi su labai svarbiu aspektu, turiu galvoje sutrikusio judumo keleivių klausimą. Turbūt mes, e, kurie esam keliavę kruiziniais laivais, matėm, kad kodėl tokiuose kruiziniuose laivuose uh, šiaip jau būna sutrikusio judumo keleivių. Todėl, kad jie labai gražiai, labai gerai prižiūrimi tokiuose laivuose ir būtent, ir būtent laivų savininkai ir panašiai skatina e, tokiems keleiviams atostogauti, sudaro jiems labai geras sąlygas. Tad tokios būtų mano pasabos. Ačiū. Ai. Ačiū. Ir pagaliau aš pats norėčiau pritarti pranešėjai dėl to, kad reikia lankstumo ypač kruizinių kelionių srityje pranešėja tai paminėjo ir jį laukia, kad kruizinių kelionių organizatoriai pateiktų pasiūlymų. Turime būti atsargų šiame sektorėje, kad per daug nereglamentuotume, kas reikalinga ir po to niekas su mažesniu judumu jau nebe plauks į kruizinės kelionės. Turime tai turėti galvoje. Nežinau, kaip ten yra su 500 metrų ir kaip tai pamatuoti. Aš žinau, kad yra prietaisų, kuriais galima išmatuoti tiesiog uh, nukreipus juos į kitą krantą. Nereikia plaukti su uh, matavimo juosta per vandens telkinį. Tačiau mano paties rinkimų apylinkėje išlyga atsirastų Mersio upei. Ir čia yra tam tikras tikslas, kai perkeliami keleiviai, pavyzdžiui, per upių žiotis, kaip Mersio upė. Turime turėti tai galvoje, tačiau turėtume išsiaiškinti iš tikrųjų, kodėl būtent toks skaičius tam pateiktas. Iš komisijos Pas mus atvyko ponas Derhunto. Kur jūs esate, ponė? Prašom, jums žodis. Man atrodo, kad daugiau klausimų užduota jums negu pranešėjai. Taigi prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nenorėčiau grįžti prie šito pasiūlymo prieš istorijas. Tai yra poli, komisijos e, politikos e, šiaip jau dalis, politinio plano dalis. Ir būtent 2005 metų komunikate kalbama buvo apie keleivių teisės. Buvo du pasiūlymai pateikti 2008 gruodžio mėnesį. Viena vertus e, būtent pasiūlymas dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutų keleivių teisių ir autobusų keleivių teisių ir komisija dabar šiuo pasiūlymu šiaip jau papildė tuos dabar galiojančius teisės aktus. O dabar vykusios diskusijos dėl šio pasiūlymo, dėl jūrų ir vidaus vandenų keleivių teisių, diskusijos nebuvo lengvos. Ir komisija pirmiausia norėtų labai širtingai padėkoti Švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei, kuri per kelis mėnesius e, pasiekė susi, politinį susitarimą per tarybos posėdį spalio mėnesį ir tikrai labai svarbu, tai svarbu žingsnis jau galutinai priimant šitą direktyvą. Komisijai šitas politinis susitarimas labai svarbus, kaip tikrai paskata toliau judinsinti šitą reikalą. Norėčiau padėkoti taip pat ponui Dešinė, pranešėjui, buvusiam pranešėjui, kuriam pavyko patraukti parlamento labai didelę paramą. Ir tiesa, ponia Ajala Sender pranešėja šiuo klausimu iš tikrųjų pateikė puikią šito politinio sustarimo analizę turiu galvoje, tas tekstas, dėl kurio sutarta buvo šių metų spalį, iš tikrųjų tam tikrais požiūriais truputį nu, nukrypsta nuo komisijos e, pirminio pasiūlymo, bet tam pritarė parlamentas ir čia turiu galvoje direktyvos taikymos rytį, taip pat e, tam tikras sąlygas, dėl kurių, kuriomis numatomas kompensavimas, tai yra meteorologinės sąlygos ir kartu tam tikri keliaivių nuostolių kompensavimo klausimai irgi e, truputį truputį kitaip jau atrodo negu e, komisijos pirminėme pasiūlyme. Taip mes to neužginčijam, suprantama, yra tam tikrų skirtingų skaičių tekste, bet šiaip ar taip komisija optimistiškai žvelgia į e, galimybę, kad, e, kad iš tikrųjų pavyks pasiekti susitarimą uh, E, tarp parlamento ir tarybos ir tas susitarimas jau, jau yra už, už arti horizonto 2010 metais. Maničiau, kad e, nuomonių įsiskirimai nėra jau tokie dideli, kad suvėlintų visą šitą darbą ir direktyvos prieimimą. Nes šiaip ar taip įsivaizduoju, kad tam tikri nuomonių įsiskirimai gali būti suartinti. Dabar norėt, čia per diskusijas buvo pabrėžti tokie svarbus dalykai. Ir yra aišku, kad komisija apibrėžtimis e, nori, tai yra, apibrieštis nori priderinti prie kitų bendrijos teisės aktų, panašių teisės aktų. E, e, kitų teisės aktų nuostatų ir ypač turiu galvoje direktyvą 9014. Ir dar turiu pasakyti, kad taryba irgi pritarė tokiam e, būtent e, komisijos žingsniui. Ir, ir iš tikrųjų čia e, mes įkvėpimo pasisekėm iš oro keleivių teisų direktyvos ir iš tikrųjų mes šiaip jau Ir iš tikrųjų mes atsižvelgiam į tą būtent e, reglamentą, e, rengdami ir šitos, šito teisės akto pasiūlymą. Ir galiausia turiu pasakyti, ponė pirmininkė, dar vienas dalykas, kuris buvo pabrėžtas, tai yra tie dėl 150 metrų ilgio laivo diskusijos vyko ir taryboje, bet čia vėlgi iš tikrųjų atsižvelgta taip pat ir į laivų, skirtumus tų laivų, kurie, kurie plaukioja jūrose ir vidaus vandenis, vandenyse. Čia įvairių aspektų su tuo susijusių - kelionės ilgis, kelionės e, e, trukmė ir panašiai. Ir mes iš tikrųjų pasistengiam atsižvelgti būtent į tokios kategorijos uh, E, laivų ir kelionių ypatumus, brangesnės keliones ir panašiai. Tad tiek glaustai, bet šiaip ar taip mielai atsakysiu ir į kitus būsimus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Jala. Ačiū. Noriu padėkoti kolegoms už visas pastabas jos tikrai naudingos. Ypač kalbant apie tuos dalykus, kurie yra labai svarbus piliečiams. Ypač riboto judumo piliečiams. Manau, kad mes esame visi suinteresuoti, kad išsaugotume keliaivių teisės anksčiau dar pamiršau padėkoti komisijai už pagalbą ir už tą optimizmą, su kuriuo jie viską žiūri. Tiesa, kad mano tekstas e, pabrėžia labiau skirtumus tarp mūsų nuomonių. Ir iš tiesų mums reikia atsižvelgti į tuos sprendimus, kurie rasti geležinkelio ir oro transporto srityse. Ir žinoma, yra būdų, kaip mums susitarti. Parlamentui reikėtų konsoliduoti visas keleivių teisės ir žvelgti jas kaip į tam tikrą paketą Ir kai pamatysime pakeitimus, pamatysime, ar galime jau pradėti darybas su taryba. Ir matysime, ar galime išlaikyti visą paketą, ar reikės ieškoti kažkokios kitos strategijos. Nors praeitie mes elgiamės būtent taip, kai dirbame su keliaivių teisų apsauga. Per ateinančias kelias dienas aš kalbėsiuosi su šešėliniais pranešėjais, aptarsime šias problemas. Iš principo mes sutarėme dėl to, kad reikia daugiau lankstumo, kad reikia pasiekti pusiausviros tarp keleivių teisų apsaugos ir būtinybės išlaikyti socioekonominį pagrindą tai, ką mes skatiname kitomis programomis, pavyzdžiui, Marko, Kolo, Marko, Marko Polo programa ir kitomis. Taigi reikia siekti pusiausviros. Dėkoju kolegoms už pasiūlymus ir, žinoma, turime vengti teisinio neiškumo ir turime atsižvelgti į teismo nutartį, kurią aš minėjau anksčiau. Taigi, štai tie elementai, kuriuos reikia atsižvelgti. Žinoma, yra sričių, kur taryba paliko mums tam tikros erdvės manevrui. Na, tai kalbėsime toliau su kolegomis, dirbsime toliau ir pateiksime būtinus pakeitimus. Ačiū. Toliau keleivių teisės miesto ar tarpmestinių autobusų transporte. Ir čia mūsų pranešėjas yra ponas Kančian. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pratesti ponas Ajalos mintį dėl to, kad viską reikia žiūrėti kaip į paketą. Nes reglamentuose dėl oro transporto ir geležinkeliai jau šis beitas yra nutarta. Tačiau atrodo, kad taryba pasiekė politinį susitarimą dėl miesto autobusų transporto. Tačiau nepateikė pasiūlymo. Na, mes manome, kad gruodžio 17 dieną bus pateiktas e, politinis sustarimas tokia apčiuopiama forma. Ir per, pasku, per pirmąjį svarstymą balandžio 23 dieną buvo e, mūsų pozicija patvirtina 557 balsais už. Taigi puikus darbas buvo atliktas mano kolegos Albertinio ir tuo pagrindu turime dirbti toliau. Šiandien galėtume paprašyti komiteto steigti mums įgaliojimus, tęsti darybas dėl antrojo svarstamo, svarstymo. Jau du kartus neformaliai susitikau su pirmininkaujančios Švedijos atstovais ir dalyvaujant uh, e, pirmininkausiančios Ispanijos atstovams. Keletas svarbiausių dalykų, kurie buvo aptariami, tai yra taikymos sritis ir atsakomybės e, sistemų ar režimų klausimas. Mums reikia išsiaiškinti ir tiksliai apibriežti regioninį transportą, kas tai yra, nes e, kai kalbame apie miesto ar tarptautinį transportą, tai yra gana aišku, tačiau tarp regioninis transportas e, ši savoka išlieka neaiški, reikia išsiaiškinti, ką mes čia turime galvoje. Reikia turėti galvoje du svarbius aspektus, kai kalbame apie miestą ir tarpmiestinį transportą. Tai yra ilgesnės kelionės. Jeigu neįtrauktume čia tarpmiestinio transporto, tai už mūsų svarstymo ribų liktų 75 procentai tokio eismo tai negerai. Mes turėtume pabandyti sukurti taisyklės, kuris būtų išsamios ir leistų skirti miesto ir tarpmestinį transportą ir likusio transporto ir po to palikti viską valstybėms narėms, būtent jų nuožiūrai kažkaip reglamentuoti tą kitą transportą. Tačiau kažkas turi rūpintis keleivių teisėmis. Mes kalbame apie keleivių teisės daugiskaitą. Apskritai. Taigi turime apskritai užtikrinti jų apsaugą, o ne apsaugoti tam tikrą transporto vektorių ar tam tikrų veikėjų aibę, kurie gali turėti tam tikrų interesų transporto srityje. Kaip ten bebūtų, turime diferencijuoti. Kai kalbame apie taikomos sritį, turime apimti visus keleivius. Kitas dalykas yra atsakomybė. Objektyvi atsakomybė. Man atrodo, kad tai yra svarbi savoka ir svarbus aspektas. Tai yra, mes turime apsaugoti tai, kas yra vadinama vartotojų. jeigu e, jiems daromas poveikis tų situacijų, kurios galima padinti nelaimėmis ar incidentais, pavyzdžiui, jeigu pametamas bagažas. Jeigu kalbėsime apie priemonės susijusios su autotransportu, tam tikrų priemonių jau yra, tačiau yra tam tikrai aspektai, kuriuos turime turėti galvoje. Tai yra, turime numatyti tam tikrus skaičius susijusius su rimtomis eismo nelaimėmis, taip vadinamomis nelaimėmis ir svarbiausiais poreikiais, kuriuos reikia tenkinti bet kokiamis sąlygomis. Taigi reikia tam tikro objektivumo. Turime tuos du parametrus, kuriuos paminėjau. Tai yra kaip užtikrinti pagalbą keleiviams ir užtikrinti, kad nebūtų pametamas jų bagažas. Na, bet Dar vienas klausimas, tai yra e, sutrikusio judumo asmenys. Mhm. Ir čia kalbame apie milijonus žmonių, kurie yra neįgalus ir e, naudojasi autobusų transportu, o senstant visuomeniai jų skaičius didės. Taigi turime užtikrinti, kad nauji autobusų parkai užtikrintų prieigą riboto judumo žmonėms. Numatome tam tikrą grafiką, kad per tam tikrą laiką būtų patrūpinti autobusai e, įrangą, kuri leistų e, judumo problemų turintiems žmonėms patekti į juos. Na ir kalbant apie patį grafiką. Manau, kad galėtume jį susijęti su tuo, kas yra reglamente dėl jūrų transporto. Galbūt galėtume suderinti šį grafiką su tuo reglamentu, kalbėdami apie savo diskusijas. Ir aišku, mums reikia laikytis tarybos apibriešties, nors taryba dar galutinai nesusidarė. Aš tikiuosi, kad tai jie padarys iki gruodžio 17 dienos. Taigi būtų gerai, jeigu abi transporto rūšis, šie aspektai dėrėtų abiem transporto rūšims. Kaip matote, kalbame apie keleivių teisės. Tai yra pilietis, kuris yra keleivis. Apie jį reikia čia kalbėti, o ne apie kitus sektoriaus veikiančiosius asmenis. Taigi visi mes, įskaitant šešėlinius pranešėjus, turėtume padirbėti kartu, teikite savo pasiūlymus, kad kuo greičiau galėtume sutarti su taryba. Ačiū, ponia Saračianė. Grazie, prezidente. Ačiū, ponia pirmininkė. E, ką tik parlamento narys Kančian pasakė, kad e, turi būti nustatytas atsakomybės režimas. Taryba turi sukurti specialią sistemą miestų judėjimui, kuriam, miestų transportui, kuriam e, specifika taikoma kitokia. E, tarptautinės studijos dar turi būti atliktos tam, kad reglamentai galėtų būti deramai gyvendinti. Švedija pirmininkaudamas tenigės atsikratyti iš ankstinių mokėjimų, avansinių mokėjimų ir teigia, kad operatoriai turi suteikti pirmąją pagalbą nelaimio atveju, jeigu per nelaimę nukenti nu, žala padaroma didesnė negu 150 tūkstančių eurų. Todėl reikia skirti miesto ir ne miesto transportą. Taryba labai aiškiai pateikė apibrėžimų klasifikaciją priklausomai nuo keleivių skaičiaus ir nuvažiuoto atstumo, nukeliauto atstumo. Kolegos labai teisingai pažymėjo, kad reikia neatsilikti nuo jūros transporto reglamentų. Mes tikimės, kad taryba gruodžio 9 dieną priims sprendimą dėl jūrų transporto ir tada 17 dieną galėsime tartis dėl autobusų vairuotojų, dėl autobusų transporto. Tikiuosi, kad paketas bus suformuotas taip pat ir tai būtų lengviau suprantama piliečiams. Tikiuosi, kad tas vadinamasis dvinių paketas pasiteisins. Mašner. Pone Machner. Ja, vielen Dank. Um... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi laukiame tarybos, kad ji priimtų tokia mums darbinė pozicija. Tai yra būtina sąlyga, kad eitume į priekį. Per pirmąjį svarstymą buvo susitarta dėl daugelio dalykų, kaip jau buvo pažymėta, ir buvo padaryta daug pažangos, sprendžiant keleivių klausimus, keleivių teisų autobusuose klausimus. Jau daug kas buvo paminėta, bet aš noriu pabrėžti, kad apibrėžime būtina aiškiai nurodyti, kas yra atsakomybės nešėjas ir į ką keleiviai turi kreiptis nelaimės atveju. Taip pat svarbu apibrėžti, kaip bus nustatomos kompensacijos už kelionės vėlavimą ar atidėjimą. Viskas, ką aptarėsime per antrąjį svarstymą, irgi yra labai svarbu, bet mes turime įvertinti, kas yra realu ir kas gali būti padaryta ir ką mes norėtume iš tiesų vertinti kaip įmanoma ir racionalų e, kasdienėme gyventojų keliavime. Dėl aviacijos transporto e, galvoju dabar apie reisų atidėjimą ar vėlavimą tokių pat nuostatų kaip aviacijai, autobusams ar laivams negalima taikyti. Taigi turime aiš, aiškiai, specifiškai nurodyti, kurios nuostatos kokiams transporto rūšims skiriamos. Mano frakcija aiškiai pabrėžė, kad reikia išbraukti e, miesto keliavimą ir priemešių keliavimą, bet e, būtina palikti tarp regioninį keliavimą. Keleivių teisėms Labai svarbu e, išspręsti e, sutrikusio judumo žmonių problemas. Žmonių, kurie yra neįgalus e, ar kurių judumas yra sutrikęs, vis daugėja. Ateityje tokių žmonių bus dar daugiau, nes gyventojai sensta. Todėl asmenims su sutrikusiu judumu reikia sudaryti visas įmanomas sąlygas patekti į autobusus. Ir turi būti naudojamos modernios technologijos. E, lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, mamoms su vežimėliais dabar suteikiamos galimybės. Aš žinau, kad e, tie, tos judėjimo galimybės visoms visuomenės grupėms turi būti vienodos. Dėl kelionių laivais. Aš įsivaizduoju, kad draudėjams, e, kelionių agentūroms, būtų įmanoma suderinti autobusų keliones ir, pažiūrėjau, lėktuvų keliones, taikant tas pačias taisyklės. Tai būtų naudingiau ir žmonėms turintiems, e, jo, turintiems judumo problemų, nes e, taisyklės būtų vienodos, jų tiesiog mažiau žmonėms reikėtų žinoti. Manau, kad reikėtų palaukti tarybos pozicijos ir e, tą patį pasakyčiau pranešėjams. Uh, Tikiuosi, kad po, tary, po diskusijų išplauks labai geras paketas ir keliaivių teisės Europoje bus užtikrinta. Ačiū, ponė Lichtenberger. Ja, Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame dosie, mano nuomonė, pagrindinė problema yra ta, kad sunku atskirti regionų transportą, tarp miestinį transportą ir tai, ką mes įvadiname uh, E, tolimųjų maršrutų autobusų keliones. Nes daugelį regionų veikia transporto asociacijos, kurios apima visas tas kelionių rūšis. Būtų labai sudėtinga vienai įmoniai vadovauti skirtingomis taisyklėmis Ir pagalvokime apie tokią situaciją, kai vienu maršrutu važiuoja dviejų skirtingų firmų autobusai, kuriems taikomos skirtingos taisyklės. Žmonėms tai būtų tiesiog nesuprantama. Kalbam apie transporto grupės. Manau, kad reikėtų įvertinti dabar turimas keleivių teisės ir surasti geriausiai manomą sprendimą. Tik tokiu būdu mes išlipsime iš dabartinės padėties ir išvengsime daugelio sunkumų daugelie regionų. Labai daug kur veikia stambios transporto grupuotės, apimančios e, tarpmestinius autobusus, miestų transportą ir tolimuosius maršrutus. Todėl reikėtų labai aiškiai surašyti apibrėžimą, kad keleiviams neiškiltų sunkumų bandant e, naudoti savo teisėmis. Dėl e, taisyklių aiškumo ir įgyvendinamumo noriu pasakyti, kad čia reikia imtis ryškių priemonių, kad e, aiškiai apibrieštume atsakomybę ir kad žmonės žinotų, su kuo reikia kalbėtis, į ką reikia kreiptis iškilus sunkumams. Dar vienas svarbus elementas Jau e, kalbant apie jūrų dosiją, apie tai kalbėjome. Tai yra lankstumas. Čia išvelgiu du aspektus. Pirmiausia, pavyzdžiui, Šveicarijoje, geležinkeliuose lankstumas yra įgyvendinamas labai pozityvius priemonėmis ir keleiviai turi galimybę rinktis. Ar jie nori uh, belaukdami kito autobuso ar traukinio apsigyventi viešbutyje, ar jie nori maitinimo, ar jie nori geriau gauti kompensaciją ir patys savarankiškai susirasti tolesnę transporto priemonę. Lankstumas susilaukė labai gerų įvertinimų ir be abejo galima e, keleiviams neretai ir žaisti tokiais būdais. Būna, kad vieną kompensaciją gauti yra, kad kompensaciją kartais gauti labai sudėtinga. Uh, Bet, kaip žinia, keleiviai greičiau nori turėti žvirblį rankoje negu jauti lankoje. Ir dabar, dabartinėmis aplinkybėmis neretai yra sunku nesusirasti kokį kabinetą, kuriame reikalinga forma būtų įmanoma užpildyti ir kuo greičiau išvažiuoti iš tos vietos, kur esi užstrigęs. Mes iš autobusų ir traukinių transporto uh, supratome, kad lankstumas turi būti palankus keleiviams. Jokių būdų lankstumu negalime pasinaudoti susiaurinant keleivių teisės, tam, kad būtų susiaurintos keleivių teisės. Sutrikusio judumo asmenų klausimas. Kaip aš jau sakiau anksčiau, laivų transporte tai yra rimtas uždavinys ateičiai. Aš pati naudojosi tokia sistema, Pavyzdžiui, jeigu aš keliauju su dideliu lagaminu, tai labai džiaugiuosi turėdama galimybę pasinaudoti neįgalių žmonių e, techninėmis mm, sąlygomis, pavyzdžiui, e, kokiais laiptais. Lygiai taip pat, aš manau, pasakytų žmonės keliaujantys su vaikais. Negalima siaurai vertinti padėties. Reikia aiškiai pasirūpinti, kad ateityje visos reikalingos transporto rūšys būtų prieinamos visiems. Be to, aš labai akcentuoju keleivių informavimą. Tai kaip e, informacija yra suteikiama keleiviams apie maršrutus, apie keliavimo būdus ir nereikia sukurti per daug didelių kliūčių, kad keleivius atstumtume nuo keliavimo įvairiomis transporto rūšimis. Per pirmąjį svarstymą buvo pasiekta pakankamai daug, tačiau mano nuomonė dar yra labai daug neišspręstų klausimų ir aš nelabai optimistiškai vertinu tarybos sprendimo galimybės. Ačiū ponas Bradbone. Ačiū ponė pirmininkė. Man susidaro dėžavų įspūdis čia. Turbūt prisimenam, kad tokių ginčių ir diskusijų jau anksčiau yra vykę. Visi prisimename, kaip kalbėjom apie kompensacijas keleiviams, e, geležinkelio autobusų keleiviams, kalbėjome daug kartų apie keleivių teisės. Iš principo, man jokių problemų neiškyla. Be abejo, žin, reikia užtikrinti, kad žmonėms būtų suteiktas kompensacijos, kai kas nors kelionėje sutrinka. Čia reikėtų kalbėti apie praktiškumą ir galimybę iš tiesų praktiškai įgyvendinti visas Europos lygių numatomas priemonės. Aš grįšiu prie e, pačių pagrindų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie autobusus, prisiminkime diskusijas dėl geležinkelio. Labai svarbi buvo ta diskusija. Pranešimą renkė ponas Terks ir mes norėjome aiškiau apibriežti vietos reikšmės geležinkelio keliones ir tolimesnės keliones. Ir mes sakėme, reikala, kaip apibriežti reikalavimus, kurie turi būti nustatyti vietos transportui. Pavyzdžiui, tą patį galima pasakyti apie autobusus. Aš e, matau, kad iškils sunkumų dėl tarptautinių kelionių. Valstybės narės be abejonės pačios e, turi savas interpretacijas dėl kompensavimo ir informacijos teikimo. E, Tai ypač pasakytina apie autobusus ir jų paslaugas. Todėl aš sutinku su taryba, kad jeigu norime apriboti tokį reguliavimą, negalime leisti Europos lygių įvesti reglamentus, kurie mikro lygmenių reglament, e, kontroliuotų situaciją. Pavyzdžiui, negalima suteikti galimybės žmogui reikalauti kompensacijos, pavyzdžiui, kuri priliksta vienam angliškam svaro ir pusantro svaro. Tokiais atvejais būtų per daug kliūčių. Pone pirmininkai, jūs puikiai, puikiai žinote, kad Junktinėje karalystėje mes turim tolimųjų maršrutų e, firmas, kurios už penkis svarus gali iš Londono į Edimburgą nuvežti. Ir ar jūs nemanot, kad tokiam kelionės operatoriui iškiltų sunkumai, jeigu jie reikėtų savo keleiviams suteikti, pavyzdžiui, viešbutį autobusui sugedus? Negalima taikyti vieno kurpalio visais atvejais. Akivaizdu, kad reikia kai kurias kompensavimo problemas spręsti, bet būtina sureguliuoti keleivių teisų klausimus pirmiausia. Bet vėlgi jaučiame tam tikrų norų pritaikyti vienodą, vienodus kriterijus visiems. Pone pirmininkė, jūs dabar žinote, kad pas mus yra numatyta galimybė, kad neįgalų žmonės ar senyvi žmonės gali labai pigiai keliauti. Ir neretai ne tik vietoje, bet ir visoje valstybėje. Kartais e, tai labai pigiai kainuoja, kartais e, visai nieko nekainuoja. Ir netgi žinom, kad yra galimybės vyresniems žmonėms, pavyzdžiui, nusipirkti tam tikrą uh, nuolatinį bilietą ir keliauti su juo po visą šalį, nemokamai beveik. Tai turim pagalvoti čia apie praktinius dalykus, nekalbėkime apie kažkokius principus. Aš dar kartą pabrėžiu, kad negalime taikyti vieno kurpalio požiūrio visur. Aš iš principo sutinku su tuo, kas pasakyta, bet kai matau, kad komisija teikia tokius pasiūlymus, man nerima kelia tai, kad niekas nėra pakeista lyginant su, pirmu, su ankstesniais pasiūlymais ne visai, nes, visai nesižvelgiama į skirtingas transporto rūšis. Jau nurašomi tie patys pasiūlymai ir bandoma tą patį pritaikyti kitai transporto rūšiai. Ypač e, daug sunkumų dėl to gali iškilti autobusų kelionės reguliuojant. Ir nesistengime uh, kažkokiu tai tiksliu, ne, smulkmenišku lygmeniu nustatyti apie tai, e, nesatyti, kokiu valstybės narės turi kompensuoti įvairiausias paslaugas ar jų nesuteikimą skirtingais lygmenimis. Ponas Koza. Köszönöm a szót. Ö, ö, tisztázni szeretnék egy fogalmat. 50 millió fogyatékossággal élő. Nem mozgás Ačiū, ponė pirmininkė. E, čia buvo minimas skaičius 50 milijonų keleivių, sutrikusio judumo keleivių skaičius. E, tarp jų yra ir tokių keleivių, kurie yra neregiai ar negirdi. Kartu taip pat e, asmenys su, fizin, su psichinė negale. Šiaip jau aš prisimenu, mes juk anksčiau irgi kalbėjom apie oro transporto keleivių ir geležinkelio keleivių teisės. Ir tada per anas diskusijas juk visi sutarė dėl to, kad e, ten, anuose srityse vartotos apibrieštis nebuvo tikslios. Ta pati problema pasikartoja ir šiuo atveju. Visi, kas šiandien kalbėjo, taip pat ir šio klausimo pranešėjas kalbėjo apie sutrikusio judumo keleivių kategoriją. Bet čia vėlgi į tą kategoriją turbūt turėtų patekti neįgalieji žmonės taip pat. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kai šis teisės akto pasiūlymas buvo svarstomas pirmą kartą, tai iš tikrųjų į parlamento, e, į parlamento pakeitimų pasiūlymus tiesiog buvo neatsižvelgta. O parlamentas be visą kitą pasiūlė štai ką, kad e, neįgalieji žmonės tiek vietos tiek, tai yra keliaujantis tiek miesto autobusais, tiek tolimojo susisiekimo autobusais ar regioniniais autobusais, kad jiems būtų uh, suteikiamos tokios pat vienodos teisės, bet ten buvo kalbama daugiau apie tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės. Tačiau ką daryti su vietos miesto autobusų keleiviais, kadangi dažnai neįgalieji žmonės e, šiaip jau labai dažnai keliauja miesto autobusais e, vietose. Trečias dalykas e, raštiškas pasiūlymas dėl 18 ir 19 straipsnių, kur kalbama apie visas rytis, o dabar 10 straipsnėje sakoma e, apie tai, kad reikia, reikia įtvirtinti laisvo judėjimo teisę ir, ir šiuo, šiuo požiūriu nediferencijuojant įvairių kategorijų keleivių. Taip yra dešimtajame straipsnėje. Aštuonioliktame straipsnėje kalbama apie autobusų e, e, įgulų e, narių mokymą ir rengimą. Nes tai yra, kad jie galėtų, sakykime, padėti žmonėms su kokia nors fizinė negale, ne, akliesiems ar panašiai. E, tai labai svarbu, kadangi jeigu, jeigu autobuso įgulos vairuotojas ar, ar jame esantis e, kiti e, darbuotojai nežino, kaip elgtis su tokiais keleiviais, tai be abejo, e, tai būtų negerai. Ir tada vėl tada klausimas, ko, kas tokiu atveju tada būtų daroma. Arba jeigu, sakykime, kokie keleiviai sužalojami, vienai par kitaip, tai tada jiems irgi turėtų būti numatoma tam tikra kompensacija, bet čia tarsi į tai nebuvo atsižvelgta. Ačiū, toliau ponia Ajala Sender. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Turiu pasakyti, kad sutinku, iš ties tie du klausimai E, jūrų, vandenų keleivių ir autobusų keleivių teisų e, e, teisės dokumentai labai susiję, bet yra ir tam tikrų skirtumų. Antai Vokietijoje senyvi žmonės ir sutrikusio judu, judumo keleiviai šiaip jau dažniausia renkasi um, autobusus, kurie juos nugabena, nugabena tiesiog nuo vienų durų prie kitų durų, kadangi tai lengviausias jiems būdas judėti. Taip, aš sutinku, kad mes turėtume numatyti e, tokias lengvesnės, sa, geresnės sąlygas sutrikusio judumo e, keleiviams naudotis transporto paslaugomis, turėtume spręsti nuostolių kompensavimo klausimus, tačiau turėtume taip pat atsižvelgti ir į tas įvairias šiandien įsakytas pastabas. Dabar norėčiau pateikti tokių klausimų pranešėjui ir komisijai. Kaip kaip, kaip jūs čia įsivaizduoja tą laipsnišką nuostatų įgyvendinimą, nes antai, e, sakykime, Ispanijoje sutrikusio judumo keleiviai mieliausia naudojasi autobusų e, autobusų transporto paslaugomis ir dažnai autobusai kai kuriuose tokiuose mažose vietovėse būna vienintelė susisiekimo priemonė. Tai viena, o kita, e, kaip komisija įsivaizduoja tą laipsnišką nuostatų įgyvendinimą. Ar čia numatomas tam tikras pereinamasis laikotarpis ir tada koks tas turėtų būti tas pereinamasis laikotarpis. Aš įsivaizduoju, kad per tą pereinamąjį laikotarpį irgi turėtų būti užtikrinamos ir toliau keleivių teisės ir kartu, kad dėl tų numatytų keleivių teisių transporto bendrovėms nereikėtų užsidarinėti dėl pernelyg e, griežtų reikalavimų. Galbūt komisija galėtų atsakyti į štai šį klausimą. Nes nepamirškim, kad busų, autobusų e, transportas e, šiek tiek turi, savo, turi tam tikrų ypatumų. Tai nėra visai tas pats, kas kitų rūšių transportas. Nes vėl aš turiu galvoje savo šalies Ispanijos atvejį. Nes čia nepamirškim, kad dažnai keleiviai įkopia, įlipia į autobusą, šiaip jau dar užmesga glaudžius ryšius su vairuotoju ir panašiai. Tačiau mes kalbam apie tokias gana specifines aplinkybės. Ponas Krameris. Ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt mes turėtume pasiremti e, šiaip jau sukauptą patirtimi. Mes juk diskutavom geležinkelių keleivių e, teisų klausimą. Tai kalbant apie tarptautinio susisiekimo, e, geležinkelių susisiekimo keleivių teisės, sakykime, tokio, kai iš, iš Kelno į Briuselį žmonės vyksta, iš Kelno į Liežą, Acheną ir, sakykime, vyksta, tai yra susuvėlinimasis. Su, su, su, su Tad iš tikrųjų mes vėlgi turėtume jau pasiremti e, šiaip jau sukauptą patirtimį, nes e, galėtume pas, tiesiog e, pasiremti tuo, dėl ko mes sutarėm dėl tarptautinio transporto keleivių teisių. Uh, Dabar kitas dalykas - atsakomybė. Dabar pasižiūrėkim į oro bendrovės. Joms neprimtina ta nuostata. O ir dar kitas, trečias klausimas - tai keleivių teisės kai kalbėjom apie geležinkelių trans, transporto keleivių teisės, tai buvo kalbama apie tai, kad kelios šalis galėtų pailginti tą perinamai laikotarpį iki penkerių metų, kad, kad suspėtų perkelti e, direktyvos nuostatas. Aš norėčiau šiaip jau iš tikrųjų išgirsti iš komisijos, kaipgi atrodo būtent to perinamojo laikotarpio padėtis. Ir toliau. Kitas dalykas - finansų klausimas. Mes tikrai neturėtume sudaryti tokių nuožmių sąlygų, dėl kurių bendrovės imtų užsidarinėti. Uh, jos turėtų ir toliau veikti. E, jos turėtų ir kita vertus e, bendrovės neturėtų e, užsimti verslu, sakykime, keleivių ir už tai iš keleivių mm, kišenių sąskaita. Jeigu, jeigu sakykime, aš pats esu nekarta pavėl, pavėlavęs, Tai yra anksčiau kartą. Tai yra, tai yra jis anksčiau išvažiuoja ir, ir, ir po to man tada reikia taksi paslaugomis naudotis. Tai yra įvairių gali būti šiaip jau situacijų. Mes turėtume labai aiškiai e, at, nuostatą apibriežti. Ir toliau. Dar vienas dalykas - sutrikusio judumo keleiviai. 30 procentų viešojo transporto, miesto transporto, miesto autobusų keleiviai yra sutrikusio judumo keleiviai, kuriems reikia ypatingų, e, tai yra kelimo platformų, tam tikrų, tam tikrų laiptų įkopti, auto, įlipti į autobusą e, ir dėl to, aišku, atsiranda taip pat ir vėlinimasis. Ir mes irgi neturėtume šiaip jau išleisti iš akių tų 30 procentų tų visų keleivių, kurių 30 procentų tų sutrikusių judumo keleivių. Antai Junktinėse Amerikos valstijose visi viešojo transporto autobusai pritaikyti žmonėms su invalidų vežim, vežimėliais, nes ypač jie buvo, atsirado po Vietnamo karo ir ten tų, to, to karo invalidų. Uh, Tad e, iš tikrųjų, manyčiau, kad mes panašiai galėtume pasielgti ir Europoje. Ačiū, ponė Fosterį. Pone Foster. Ačiū, ponė pirmininkė. Grįšiu prie pradžios. Dabar jau padaryta pažangos ataskaita. Atsiprašau, taryba parengė e, Ir čia daug kas buvo pasakyta, buvo daugiau hipotetiniai klausimai, be, nesileidžiant į, dentalės, į detalės, o šiaip jau su taryba turbūt bus pasiekta konkrečių susitarimų. Tačiau keletas kalbėjusiųjų pateikė keletą svarbiausių dalykų. Pirmiausia, dėl taikymo srities. Turbūt nenustepsit, E, kad aš paremsiu pono Bratforto ir kitų pastabas. Mes turėtume labai atsargiai elgtis, kalbėdami apie tolimojo susisiekimo autobusus, nes čia, nepamirškim, yra galioja subsidiarumo principas. Dvi nu, pastabas noriu pasakyti. Viena dėl sutrikusio judumo keleivių, čia tikrai gerų pastabų buvo pasakyta komitete. Suprantama, tokių sutrikusių judumo keleivių kategorijų yra keletas, jie yra ne, jų tas judumas sutrikęs ne vienodai. Pone Lichtenberg minėjo e, to, tokias specialias fizinės sąlygas tokiems keleiviams. Bet iš tikrųjų šimtai milijonai žmonių keliauja tolimojo susiekimo autobusais, uh, E, kur, kur ir, sakykime, jeigu ten sulaužomas jau tas invalido vežimėlis, tai už jį be abejo turėtų būti kompensuojama. Tie klausimai buvo, e, beje, iškelti ir taryboje, turiu galvoje, vairuotojų atsakomybę. Taip, čia vienas dalykas - ruošti vairuotojus, padėti, sakykime, keleiviams įlipti į autobusą ar išlipti iš autobuso. Čia panašiai kaip ir aviacijos pramonėje. Bet e, kai jau keleivis yra autobuse, tai čia jau kalbam apie kitokią situaciją, nes šiaip jau paprastai žmonės tokie visiškai sutrikusių e, judumu e, dažnai juos lydi kas nors, bet kita vertus, autobusuose mesgi negalim numatyti gydytojų buvimo ir panašiai. Ir tokiu būdu iš tikrųjų Bet kita vertus, šiaip ar taip reikėtų numatyti tam tikrą vietą galimam asmeniui, kuris galėtų padėti tokiems sutrūkusio judumo, keliai, judumo keleiviams. Dar vienas dalykas. Tai pirmiausia, draudimo klausimas, atsakomybės klausimas. Čia reikėtų reikėtų tikrai labai vėlgi atsargiai elgtis su draudimo ir atsakomybės klausimais. Antai čia buvo minima, minimos draudimo suno, sumos ar atsakomybė už prarastą bagažą, sakykime, ir čia vėlgi e, įvairūs skaičiai eurų minimi. Bet situacija iš tikrųjų skiriasi, e, skiriasi būtent šiuo atveju nuo oro e, oro, oro transporto atveju, kur 99 procentai keleivių apsidraudžia. Tad šiuo atveju, jeigu, sakykime, vyksta kokia nors nelaimė, jeigu prarandamas bagažas, kas tada, e, vėlgi, kas tada atsako už tai? Tačiau vėlgi iš tikrųjų šiuo atveju yra labai didelis skirtumas tarp e, autobusų transporto ir oro transporto. Tad iš tikrųjų būtų įdomu uh, E, bus pamatyti, kokių skaičių pateiks taryba, nes kol kas mes tokių detalių nematėm. Ir toliau, ponė pirmininkė, tai yra tok, tokios buvo mano pastabos ir dabar išklausysiu komisijos atsakymų. Ponas Rykė, ačiū ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, naudodamasis progą, kad čia mes dabar aptarinėjom keleivių teisės, tai norėčiau pateikti tą progą pasiūlymą Čia dabar kalbant apie oro, oro geležinkelių, jūrų, miestų trans, transportą, apie kokį transportą mes kalbėtume, mes turėtume laikytis vieno principo. Tai yra, kad nebūtų diskriminuojami įvairūs keleiviai, e, normalūs keleiviai ir sutrikusio judimo keleiviai kai, kai sakykime, suvėlinamas reisas, kai, kai prarandamas bagažas ar panašiai, mes vis dėlto turėtume vadovautis vienu tokiu griežtu principu, kai kalbam apie keleivių teisės. Ir čia iš tikrųjų nereikėtų diskriminuoti. Tai yra, bet kita vertus, e, kuo skiriasi tokių įvairių transporto rūšių keleivių teisės, tai čia vėlgi uh, tai priklauso nuo atskirų tų transporto rūšių e, teisės aktų taikymo e, srities. Bet šiaip, kalbant apie taikymo sritį ir apie kompensavimą, tai čia turėtų vėlgi, ap, turėtų būti apibrėžiami tam tikri principai, e, atsižvelgiant į būtent keturias transporto rūšis. Uh, Antai reikėtų pirmiausia atskirti tada e, sausumos, e, sausumos e, tai yra transporto keleivių, keleivius nuo oro keleivių, po to tada reikėtų parengti kažkokią hartiją nes šiaip jau vėlgi mes aptarinėjom įvairių rūšių e, transporto keleivių teisės e, ir dabar kaip padėtis pateikta dabar, tai aš turiu pasakyti, kad ta informacija labai išsklaidyta, išsklaidyta po, po įvairių rūšių transportus ir tokiu būdu tikrai mes neturim pakankamo, negaunam pakankamo veiksmingumo Nes iš tikrųjų vėl neturėtume išleisti iš akių svarbiausio principo, demokratinio principo visų rūšių transporto keleivių teisų užtikrinimo. Ir manyčiau, kad galbūt čia komitete mes turėtume vėliau jau pamastyti, kai jau bus baigti konkretus reglamento rengimo klausimai, galbūt mes galėtume mąstyti apie pagrindinių keleivių teisių hartijos rengimą. Ir joje tiesiog tada būtų atsižvelgiama į tai, kas, dėl ko jau buvo sutarta, dėl tų keturių įvairių e, rūšių, transporto rūšių keleivių teisių ir tada tiesiog numatyti konkrečias politinės akcijas, veiksmus. Ačiū, ponas Repingas. Ačiū, pirmininkė. Ponas Kremeris pasakė praktiškai apie tai, ką aš norėjau pasakyti būtent apie Junktinės valstijas ir man atrodo, kad yra koreliacija tarp taikymos ryties ir reikalavimo dėl galėjimo naudotis paslaugomis žmonėms su e, ribotų judumu ponas Kremeris kalbėjo apie Junktinės valstybės, valstijas. Aš esu gyvenęs Junktinėse valstijose. New York'e visi autobusai turi įrangą, kuri leidžia visiems keleiviams įlipti į autobusą. Mes norime tą patį padaryti ir Europos Sąjungoje. Žinoma, daug pagyvenusių žmonių gali keliauti autobusais ir tada jie tampa didesni. ir tuomet žmonės gali daugiau keliauti, kad ir pasinaudodami vežimėliais ir niekas dėl to ne, nesiskundžia. Taigi, jeigu mes pateiksime tokius reikalavimus, tai mums reikia labai aiškiai įsivaizduoti, koks yra, kokia yra reglamento taikymo sritis, kas yra vietinis transportas, autobusų transportas, kas yra regioninis. Ar tai reiškia ir tarp regioninį transportas, man atrodo, kad e, Niderlanduose regioninis transportas būtų labiau ribotas negu, pavyzdžiui, Vokietijoje ar Prancūzijoje. Taip pat reikia numatyti tam tikrą subsidiarumą, taikant šį reglamentą praktiškai. Nemanau, kad galime stebėti viską ir pasiekti vienu lygiu. Mums reikia tam tikro lankstumo, ypač kai kalbama apie na, riboto judumo žmonių kelionės autobusai. Pone Lichtenbergai, jūs norėjote 10 sekundžių. Taip, 10 sekundžių nedėliam klausimui. Jeigu įtraukiame autobusų transportą, tai reiškia, kad jeigu traukiame tarptautinį autobusų transportą, tai nebūtų taikoma Junktiniai karalystiai, Maltai, Kiprui ir panašiai, nes jos nekerta sienų tuomet. Junktinėje karalystėje yra autobusų linijų, kurios keliauja tarptautiniais maršrutais. Iš komisijos ar ponas Dekunto, ar ponia Sautman. Pone Hautman, prašom. Ačiū, pirmininkė. Kaip žinote, šiais pasiūlymais mes norėjome sustiprinti keliaivių teises visose transporto rušise. Aišku, yra problemų daugiausia taikymo srityje, visose srityse. Jeigu norime vienodai traktuoti visus operatorius ir keleivius, reikia taikyti kuo platesnę taikymo sritį ar tai būtų nacionaliniai maršrutai ar traptautiniai. Na ir kiek galima plačiau vietiniams paslaugoms. Kita aptariama tema yra autobusų bendrovių atsakomybė. Jeigu keleiviai yra sužeidžiami, žūna ar praranda bagažą. Šiuo metu yra per didelis diferencijavimas ES. Ir todėl tarptautiniais maršrutais keliantiems keliaiviams e, kyla daug neiškumų, todėl mes šios problemas ir bandome spręsti. Pirmuoju svarstymu Europos parlamentas pritarė pagrindiniams mūsų pasiūlymo elementams ir taryba mano, kad dauguma mūsų pasiūlymų iš tikrųjų sustiprina keliaivių teisės. Tai būtų susiję su dviem dalykais, kuriuos paminėsiu, aš norėčiau padėkoti Švedijai, kuri vis dar stengiasi kažką pasiekti, pasiekti kompromisą. Tačiau keletas pavyzdžių, e, kuriuos, manau, verta paminėti, jie nebuvo paminėti diskusijoje. Mes nesiekėme kompensuoti visais atvejais, priversti bendrovės kompensuoti visais atvejais ar apnakvydinti juos. Neieškome bendro sprendimo visoms situacijoms ir nepaisant esamų problemų, mes esame įsitikinę, kad taryba galbūt pasieks politinį susitarimą gruodžio 17 dieną ir tuomet galėtų tęstis dėrybos antrojų svarstymų su parlamentu, remiantis kiekvienos institucijos pasiūlymais ir tuomet mes tikėtumėmės patvirtinti reglamentą 2010 metais vėliausiai pirmininkaujant Belgijai. Visiškai aišku, kad nesutarimai, kurie iki šiol buvo paminėti, rodo, kad visi yra atviri ir pasi, pasirengę siekti kompromisų. Ir komisija taip pat pasistengs būti lanksti ir sieks palengvinti to sustarimo paieškas. Dėl viso paketo valdymo komisija yra atvira. Tačiau dar turime pamatyti, kas vyks per ateinančias kelias dienas dėl pasiūlymų, kuriuos šiuo metu analizuojame. Ir tuomet galėsime vertinti pranašumus ir trūkumus ir įstikinti, ar tas autobusų transporto pasiūlymo blokavimas padarys įkaitų ir jūrų transporto pasiūlymus. O jeigu sutarsime dėl pasiūlymų dėl autobusų, galbūt abiem, abiem transporto ruošėmis bus, abiejose transporto ruošėse bus galima pasiekti pažangos. Geležinkelio reglamento įgyvendinimas valstybės narėse. Kaip sakė panas Rikė, Pati komisija norėtų pademonstruoti, kad ji taip pat gina piliečių teisės. Ir kitais metais mes surenksime informacinę kampaniją apimančią visas transporto rušis, ypač iš e, keliaivių teisų požiūrio taško. Ačiū kolegos. Visų pirma, man atrodo, dar suteiksiu ponui Kančianui žodį, tačiau manau, kad turime kartu kalbėti su ponios Ajala Sender praneš, pranešimą taip pat ir sutarti, kad Pone Haltman, prašom išjungti jūsų mikrofoną. Tiesiog e, per daug garsų man girdėjosi. Taigi, norėčiau suteikti pranešėjams ir šešėliams pranešėjams įgaliojimus dėrėtis. Ir jeigu jūs sutinkate, tuomet galime dirbti toliau tokiu pagrindu. Taip pat norėčiau, kad šie du klausimai būtų kaip traktuojami kaip vienas paketas ir pabrėžti, kad jeigu, jeigu bus bendra pasiekta bendra pozicija dėl abiejų, tai jos reikėtų toliau nagrėti kartu. Ir girdėjau, kaip komisija sakė, kad jeigu autobusų paketo užblokavimas gali paimti įtaiko jūrų transporto dokumentą, taigi gyvenimas sunkus, tačiau vis dėlto norime, kad abu dokumentai būtų traktuojami kaip paketas ir tai pasakyti ir tarybai ir tokiu pagrindu turėtume leisti savo pranešėjams ir šešėliams pranešėjams kol kas e, siekti pažangos tokiu pagrindu. Jeigu visi sutinka, tuomet e, suteiksiu žodį ponui Kančianui baigti šią diskusiją. Prašom. Ačiū pirmininkė, kad patikslinote šį aspektą. Manau, kad tai yra teisinga. Nes palikti autobusus pal... šalikelėje ir persėsti į, autobus, į geležinkelį ir e, lėktuvus būtų neteisinga. Viskas yra susiję. Manau, kad diskusija, kurią išgirdome šiandien, buvo visiškai vertinga. Noriu pakartoti, kad mes nenorime perkelti naštos ant žmonių pečių. Kai kalbama apie keliaivių teisų apsaugojimą. Pirmiausia, mes norime suteikti E, didžiausia atsakomybė tiems žmonėms, kurie yra svarbiausiai veikėjai. Mes kartais nepakankamai rimtai tai žiūrima, nes turime, kad verslo atstovai rimtai traktuotų savo atsakomybę. Ir tie, kas yra atsakingas, tas turi ir sumokėti. Turime apie tai galvoti. Ir jeigu kalbam apie keleivių teisės, paimkime riboto judumo keleivių teisės. Mes nekalbame apie tai, kaip reikia e, kurti miestų infrastruktūrą ar kokia turi būti autobusų mechanika. Tačiau mes turime užtikrinti, kad būtų garantuotos tam tikros pilie, keleivių teisės. teisės ir jos turėtų būti užtikrinos per tam tikrą laiką. Na, dabar klausimai susiję su miestų tarpmesnių transporto. Turime dėl nediskriminavimo e, prieigos e, teisų taisyklės ir norint užtikrinti tam tikras teisės reikia minimalaus reglamentavimo. Ir aišku, mes galime kalbėti apie tai, kas yra regioninis, miestų, tarptautinis, tarpmiestinis transportas. Kai kuriuos tuos dalykus reikia patikslinti apibrieštise, tačiau e, balandžio mėnesį 557 balsai parlamente patvirtino antrąjį straipsnį, kur sakoma, kad valstybės narės gali taikyti išimti miestų ir miestų rajonų transportui, jeigu yra tam tikras viešosios paslaugos lygis garantuojamas. Taigi mes nesikraustėme čia iš proto. Aš neskau, kad jeigu pirkau bilietą už du svarus, man reikia kažkokios didelės kompensacijos. Ačiū, ponia Kančianai. Labai teisingai pasakėte, kad mes juk už tai jau esame balsavime. Ir kartais tokie faktai pamirštami. Iš tikrųjų, valstybės narės gali taikyti išimtis. Na, dabar mes sutarėme, kad pranešėjai dirbs toliau su šešėliniais pranešėjais, darybų klausimų ir kol kas paliekame abu dokumentus kaip vieną paketą. Ačiū. Kitas klausimas yra transeuropinių tinklų transporto srityje projektai. Ponas Pakei yra čia. Mes sutikėme į žodį, turime mažiau negu valandą, nes po to 5.30 prasidės koordinatorių posėdį. Noriu priminti, priminti e, mūsų komiteto nariams, kad nebūtinai galbūt mums reikia už trukti visą valandą, jeigu baigsime greičiau, tai greičiau. Tie, kurie išeina, noriu pasakyti, kad išeitumėte tyliai ir pokalbį savo teskite už salės durų. Pone Pakei, prašom. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I will try to contribute to the mirror. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš uh, pabandysiu prisidėti prie šio posėdžio. Tikiuosi, kad mano pasakymas netruks ilgiau kaip 10 minučių. Uh, Gerbiamas pirmininkė, mėly parlamentarai, dėkoju, kad mane pasikvietėte komisijos vardu pristatyti 2009 metų e, viešojo konkurso rezultatus. Ten, ty, dešimt, ten dešimt metinis transeuropinių <laughs> tinklų e, projektus. E, trankos procesas jau prasidėjo. Ir e, mūsų pateiktose išvadose yra parodyta, kurie projektai buvo pateikti ir kuriems nesuteiktas finansavimas ir atvirkščiai, kurie pateikti ir suteiktas finansavimas. Šiame pristatyme pateiksime 2007 metų naująją TNT programą ir komisija e, jūsų komitetui pristatys savo darbo išvadas tik tada ir ta tik tada priims formalų sprendimą per komitologijos procedūrą. Taigi po šiandienos e, gruodžio 7 dieną e, šį sprendimą svarstys finansų paramos komitetas ir tada prasidės formalus komitologijos procesas. Had, uh, three... Trys programos buvo vykdomas 2009 metais, viena jų jau priimta ir pavieniai sprendimai dėl finansavimo jau egzistuoja. Dėl ekonomikos atgyvinimo plano 500 milijonų vertės darbai E, bus pradėti, komisija taip nusprendė ir Liepos 21 dieną tai buvo pristatyta parlamentui. Ir kaip aš jau sakiau, pirmieji sprendimai dėl finansavimo jau e, egzistuoja. Ten T prisideda prie projektų ir darbų visoje Europos Sąjungoje ir taip pat tai padeda e, gyvendinti ekonomikos krizės reguliavimo projektą ir strategiją. Šiandien mes kalbame apie mažesnius mastus. Kiekvienais metais vyksta tradicinė metinė darbų programa 80 milijonų vertės ir e, vyksta 209, 2009 metų daugiamečių planų dalis būna taikoma. Pristatysiu Jums keletą skaičių. Šiais metais E, atranka vyko labai sudėtingai metiniai programai. 80 milijonų buvo prieinami pagal darbų programą, kuri buvo patvirtinta 9 metų pradžioje per komitologijos procedūrą, dalyvaujant valstybėms narėms ir jums. 96 pasiūlymai buvo pateikti, kuriuose buvo prašoma 350 milijonų lėšų. Taigi 80 milijonų turime, o prašoma 359. Vykdėme įprastinį dviejų etapų vertinimą. Pirmiausia, išorinis vertinimas, kurį atlieka nepriklausomi ekspertai. Jo metu yra įvertinama pavienių projektų reikšmė ir tai, kiek jie atitinka TNT reglamento kriterijus. Be to, šis išornis reglamentas leido um, sumažinti pasiūlymų skaičių nuo 96 iki 59 Ir tik 59 išorės ekspertai pasiūlė finansuoti, bet dar 59 milijon, e, projektams reikėjo 246 milijonų, taigi kur kas daugiau negu turime 80 milijonų. Taigi tada prasidėjo antrasis vertinimo etapas, kurį vykdė komisija, remiant TNT vykdomai agentūrai. Po antrojo vertinimo iš 59 pasiūlymų beliko 32. Brošiūroje, kurią aš jums paminėjau, yra pateikti E, visi 32 pasiūlymai, jų sąrašas. Taip pat ir e, nurodoma, kiek siūloma skirti lėšų jiems finansuoti. Išdėstomi ir e, paaiškinimai, kodėl tie projektai buvo pasilikti. Pabrėšiu, kad visus 32 projektus siūlė ir išorės vertintojai ir po to komisijos vidinio vertinimo metu, o jame dalyvauja uh, transporto ir aplinkosaugos generaliniai direktoratai, jų sąrašas dar bus susiaurintas. Yra ir e, finansavimui nepriimtų projektų sąrašas, todėl kad juos atmetė išorės vertintojai arba komisija. Dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, mes bandėme kiek įmanoma griežčiau laikytis e, biudžeto prioritetų ir tikslų, E, laikantis, atsižvelgiant į biudžeto apribojimus. Be to, atmetėme tuos projektus, kurie netenkino ES teisės aktų, ypač aplinkosaugos rytyje. Taigi jie buvo išbraukti ir be to buvo e, sprendžiama dėl biudžeto. Taigi darbas didelis, biudžetas ne, nedidelis, o valstybės narės turi labai daug poreikių, taigi valstybėms narėms daromas pakankamai didelis spaudimas uh, E, mažinti pasiūlymų skaičių. Šiek tiek statistikos dėl to, kokių projektų, e, kokiems projektams suteiktas finansavimas. 72 procentai yra įvairios studijos. Taigi, manau, kad e, toks darbo pasidalymas yra gana logiškas, galvojant apie ekonomikos atgaivinimo planą ir metinę programą, kuriai yra atliekamos studijos. Žinoma, tai priklauso ir nuo uh, E, pasiūlymo dydžio ir e, projektų. Taigi valstybės narės e, daugiau dėmesio turėtų skirti pačioms studijoms. Be to, valstybės narės neretai tokiu būdu parengia dirbą darbų parengiamajam etapui, kurie po to įsibėgėja. 22 procentai yra įvairūs darbai ir labai nedidelis projektų procentas yra studijos ir darbai kartu. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į transporto rūšis, manau jums tai įdomu. Pasiūlymų yra teikiama dėl visų transporto rūšių, bet daugiausiai dėl sausumos kelių ir geležinkelių. Taigi ten politikos e, dėmesio centras išlaikytas. Ir po to, jei pamatytumėt, kas buvo atmestas ir kas liko, tai pamatytumėte, kad buvo keletas oro uostų projektų, bet liko tik vienas. Nuo 3 procentų iki 1,6 tas skaičius nukrito. E, aviacijos eismo valdymas. Tik vienas projektas liko. Septyni pasiūlymai. E, multimotalinis 8 pasiūlyti, 3 išlaikyti, uostai 11 pasiūlyta, 3 išlaikyti, geležinkeliai siūlyti 37, 11 išlaikyti. Bet aš žinau, kad biudžetinė dalis geležinkeliams išaugo nuo 33 procentų, kaip siūlyta, iki 53 procentų tiek išlaikyta. Taigi bendrai transporto politikoje, geležinkelio transporto politikai skirta daug lėšų. Iš 23 geležinkelio liko 8 ir jiems tenka 23 procentai 80 milijonų. Taigi, kalbame apie metinės programos pagrindinius elementus. Pone pirmininkė, kiekvieno projekto atskirai aš neaptarinėsiu. Kaip jau sakiau, sąrašą galite perskaityti brošiūroje ir e, ten netgi pristatyti komentarai. Žinoma, jeigu turėsit klausimą, aš mielai juos po to atsakysiu. Dabar pereisiu prie daugiametės programos. Antroji e, šiandienai numatyta programa. Trys sritis E, jūrų transportas, oro e, eismo valdymas, e, jūrų greitkeliai yra vienintelės rytis, kurioje nesugebėjome išnaudoti viso biudžeto. Buvo pateikti šeši pasiūlymai ir tik vienas buvo paliktas finansuoti. Išorės vertintojai tai numatė. Priežastis tos, kad kitoms šalims e, valstybės narės nepakankamai gerus pasiūlymus pateikė. E, E, nebuvo tenkinama jūrų greitkelių koncepcija arba tiesiog buvo pasiūlymai per brangus. Taigi liko tik vienas e, projektas iš, apimantis 17 milijonų iš 30 numatytų. Komisija jau dabar rengia kitų metų programą jūrų greitkeliams ir suprantame, kad dabar reikės skirti nemažai laiko tam, kad galėtume pasimokyti iš praeitų metų problemų ir užtikrintume patenkinamą rezultatą, kad kitais metais pasiūlymai būtų tikslingesni ir rezultatyvesni. Tai iš dalies m, mm, sutampa su valstybių, kurios teikia pasiūlymus interesais. Uh, e ITS trys pasiūlymai pateikti, vienas liko finansavimui. Tai yra lengviausias turbūt, e, bu, lengviausia veikimo sritis, lyginant su EasyWay projektui, tas liko, kuris yra toks pat kaip 2007 metais. Ir žinau, kad EasyWay 1 bus dar kartą ištirtas per papildomą studiją ir tada pereisime į kitą etapą. 100 milijonų eurų bus skirta tam, kad bendri ITS standartai būtų įgyvendinti visoje Europos Sąjungoje. ERTMS, trečiasis komponentas, lyginant su 2007 metais, kai buvo 260 milijonų skirta mes šiek tiek sumažinome finansavimą ir čia turėjome pasiūlymų gerokai daugiau. 52 pasiūlymai buvo pateikti 667 milijonams, o turėjome tik 240 milijonų iš tiesų. Taigi sumažinome pasiūlymų skaičių iki šešių. Po šiandienos e, prezentacijos ir jūsų komentarų uh, Šis svarsimas bus perkeltas į finansinės pagalbos komitetą gruodžio 7 dieną ir tikiuosi, kad tada valstybės narės vėl galės pradėti atrankos procesą. Po to vėl parlamentas svarstys siūlomus pasiūlymus. Tikimės, kad komisija sprendimą galės priimti sausio mėnesį ir tada 20 vykdomų, atsiprašau, TNT tai vykdomojo agentūra galės pateikti savo išvadas. Pirmininkai, duokit dar vieną minutę, jeigu galima, kad jūsų komitetą galėčiau informuoti apie 2010 metų darbo programas, kurias praeitą savaitę pristatė e, finansų pagalbos komitetui. Dabar tos programos yra svarstomos komitologijos procedūroje. Ir jūs turbūt jas žinote. 2010 metams buvo pristatytos dvi darbo programos, viena daugia metė, kuri apims upių informavimo sistemą tai yra telematika e, vidaus vandens keliuose 10 milijonų eurų. Sprendimas bus priimtas balandžio mėnesį. Ir antras etapas yra funkcionalūs oro erdvės blokai, kurie leis panaudoti vieningą Europos erdvę. Čia siūloma 20 milijonų eurų ir praeitą savaitę valstybės narės juos patvirtino. Be to, egzistuoja 2010 metų metinė programa, kuri yra šiek tiek specifinė, todėl kad e, joje e, numatoma taikyti dvi labai ypatingas finansinės priemonės. LGTT kurią gyvendinsime kartu su Europos investicinių banku. Tai yra į TENT 2007 metų finansinį reglamentą einantis elementas. Ir e, jau daug milijonų yra suteikta. Projekto rezultatai yra pakankamai geri ir buvo paprašta 50 milijonų papildomai finansuoti. Ir pagal šią metinę programą tos lėšos bus suteiktos. Be to, e, naujas pasikeitimas yra tai, kad ten T. Te, e, prisidės prie žinomo Margarit fondo. Europos investicijų fondo siūlomas kapitalo fondas ir įvairios finansavimo institucijos, pavyzdžiui, KFV Vokietijoje, e, atsingamas Prancūzijos bankas ir kitų varsybių narių e, bankai Italijoje, Lenkijoje, negaliu dabar jų visur išvardinti, Tai yra tas vadinamasis Margarit fondas. Taigi komisija siūlo prisidėti prie šio fondo 8 milijonais. Ir ten finansinėme reglamente yra numatyta, kad 10 procentų galima skirti kapitalų panaudojimui. Taigi 1 procentas nuo 80 milijonų. Ir per Margarit bus finansuojama daugybė TNT projektų. 80 milijonų bus padalinti, bus papildyti nuo 1,5 iki 2 e, milijardų sumą. Taigi, tikimės, kad projektai galės būti įgyvendinti, taiksime įprastą procedūrą ir norėčiau, kad jūsų komitetas kreiptų dėmesį visus tuos skaičius. You, Labai ačiū, ponė Pake. Taip, čia iš tikrųjų ne, ne, nesistebiu, ką jūs čia e, paminėjot. Tik tai noriu pasakyti 2010 metų. E, E, kai kalbėsime apie darbo programą, tai nepamirškit Mančesterio geležinkelio projekto. Bet e, čia mes tikrai einam tokiu erškėčių nuklotų keliu, bet išklausykim, ką turi pasakyti komiteto nariai. Ponas Grošas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, kad e, negaišinčiau laiko, kad spėtume iki pusės šešių. Pirmiausia, ačiū komisijos atstovui už tokią įsame informaciją. Taip, iš tikrųjų, projektų atrankos, projekt, e, e, atrankos e, šiaip jau kriterijai, tai yra reikalavimai atitiko nu, numatytus reikalavimus. Tačiau čia buvo paminėta, kad buvo 54 procentai, e, tai yra 54 procentai e, paraiškų dėl sausumos įvairių projektų, tačiau iš jų 30, 30, patvirtinti 34 procentai. Ir čia tuo atveju lėšos buvo sumažintos beveik 50 procentų, ir iš tikrųjų pasipylė visas par, par, paraiškų srautas ir e, keista, kad nebuvo numatytas deramas finansavimas, nes šiaip jau kiekvieną kartą, kai mes atmetam projektą ir e, finansavimą, tai šiaip jau turėtume vis dėlto gal pasigilinti į tuos pačius projektus, kurie galbūt šiaip jau, e, šiaip jau naudingi, įdomus galėtų būti. Norėčiau dar apgailę stauti, vieno daly, dėl vieno dalyko. Prisimenu tuos laikus dar, kai komisijos pirmininkas Žanda, Ža, Žakas Deloras kalbėjo apie didelius e, konstrukcijos darbus ir būtent projektus, būtent šios ryties ir tų projektų dėka tikrai tada Europa galėtų, galėtų įgyti pagreitį. Pa Tad čia truputį keista matyti šiuose būsimuose darbo programuose nenumatyta lėšų tokiem, tokio užmojo darbams. Ir tikrai mm, reikėtų e, atkreipti komisijos dėmesį, didesnį dėmesį į transporto e, sektoriaus projektus, kad tikrai komisija galėtų jau prisidėti prie tų projektų įgyvendinimo ES lygių tai yra, kad galėtume šiaip jau pasinaudoti jau ir tomis apkarpytomis lėšomis. Ir galiausia paskutinė programa. Dabar skaitydamas mm, pateiktas darbo programas, tai iš ties e, šiaip jau jų e, tas įvertinimas, pateikimas labai įdomus. Bet dabar jeigu dabar pažiūrėtume į tuos patvirtintus projektus, tai noriu paklausti, o kas nutiko lėšoms, kurios buvo numatytos ankstesniems tyrimams, kai buvo panaudojamos ES lėšos numatytos įvairiams projektams, tačiau vis dėlto, kadangi ne, buvo nepate, nepatenkinti reikalavimai, tos lėšos nebuvo panaudotos. Ačiū. Ačiū. Ponas Alkadrai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu tik tai pritarti ponui Matiju žodžiams. Ir man toks įspūdis susidaręs, kad iš tikrųjų projektai buvo atrenkami mm, pagal e, tikrai gerus kriterijus, ypač turiu galvoje uh, įvertindamas pro, įvairių transporto rūšių e, projektų atranką, tai taip reikėtų, reikėtų didelį dėmesį skirti transportams, susij, tai yra projektams susijusiems su geležinkeliu transportu. Labai svarbu pagerinti geležinkelių transporto sektoriaus konkurencingumą. Tačiau, kaip ir Matiju, mane neramina šiaip jau tolimesnis apskritai tų projektų likimas. Nes juk mes, kai e, numatėm e, ekonomikos atgaivinimo planą, mes kalbėjom, priimdami tą planą, apie e, tam tikrų lėšų išlaisvinimą e, ankstesniais e, etapais. O šiaip jau čia iš tikrųjų numatomas toks kelių, keliarių metų biudžetas, bet kita vertus pinigų gali pritrūkti jau ankstyvose fazėse. Ir todėl aš siūlyčiau, kad mes labai atidžiai vis dėlto įvertintume ypač tuos didžiuosius transeuropinių tinklų projektus ir jiems, kad jiems nepritrūktų finansavimo dar pačioje tų projektų fazėje, nes iš tikrųjų uh, tie projektai juk sukuria užimtumą, e, skatina e, ūkio augimą ir panašiai, ir tokiu būdu prisideda prie ekonomikos atgaivinimo. Na, o dabar dėl to Margarite fondo, Ramūnės to fondo atnaujinimą. Norėčiau žinoti, kiek tas Margarite fondas gali būtent kiek iš jo lėšų gali būti skiriama, kai, sakykime, įgyvendinamas projektas, tačiau tam projektui baigti jau staiga pritrūksta lėšų. Ar galima numatyti lėšų iš Margarite fondo, sakykime, transporto sektoriui ir tokiu būdu tikrai, kad galėtume pasirūpinti ES e, finansavimu? Ačiū. Dabar nebejoju dėl Alde frakcijos. E, Pone Maisteri, jums suteiksiu žodį, bet pirmą vis dėlto norėčiau dar suteikti žodį poniai Lichtenberg. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū taip pat už pateiktą informaciją. Šiaip e, iš tikrųjų labai įdomu matyti, kurgi, kamgi skiriamos lėšos, kokiems konkretiems projektams. Čia buvo kalbama apie jūrų greitkelių projektus ir tas didelės lėšas jiems skiriamas. Bet kita vertus būtų gerai ir e, e, kita vertus gerai būtų pašalinti įvairias biurokratinės pakopas. Aš įsivaizduoju, kad mes turėtume pasigilinti ir į tai, kad mes metų metus kalbam apie tokius didelius projektus kaip jūrų greitkelių projektus, tačiau iš tikrųjų nepasiekiama apčiopiamų rezultatų. Mes iš tikrųjų neturėtume šiaip mėtytis žodžiais, mes turėtume šiaip jau kalbėti apie konkrečių projektų įgyvendinimą ir jų rezultatus. komisija antai buvo tam tikrų projektų, kurie jau kartojosi ir, ir tam tikrų projektų, kuriuos komisija atmetė jau du ar tris kartus. Ir tada klausimas iš tikrųjų, ar, ar, ar verta gaišinti komisijos e, laiką e, e, įvertinant tą, tą patį projektą. Aš suprantu, kad su įvairiais pateikiamais projektais susiję tam tikrų nacionalinių interesų, aš tą puikiai suvokiu. Ir iš tikrųjų pateikiamas projekt, projektas, jeigu Bruselis jį atmeta, tai tada labai lengva Bruselį dėl to kaltinti. Aš norėčiau išgirsti daugiau detalių apie tai. Toliau kitas dalykas dėl transeuropinių, transeuropinių tinklo tai mes šiaip jau turėtume, kita vertus, turėti geresnį regioninių lėšų skiriamų tokiems projektams vaizdą. Aš apie tai kalbėjau savo laiku buvusios kadencijos komitete. Nes vėlgi, jeigu, sakykime, atmetami projektai čia komisijos, tai ar jie nepateikiami po kurio laiko pagal įvairias regioninės plėtros programas, tai yra tarsi dairomasi bandoma išmelžti lėšų iš kitų fondų. Nes iš tikrųjų šiuo atveju dažnai pinigų susižeria tokie profesionalūs projektų rengėjai, o ne tie, kam iš tikrųjų lėšų reikia. O toliau kalbama, kalbant apie vidaus vandens kelius, kelių projektą, buvo kalbama, kad tam projektui nebūtina ES lėšų, bet ar iš tikrųjų taip yra? Dabar kitais, kitų projektų atveju sakoma, kad jie neįgyvendinami būtų be ES pinigų. Aš tikrai norėčiau išgirsti šiaip jau apie tuos dalykus, susidaryti aiškesnį vaizdą. O dabar, sakykime, tunelių projektai, e, kuriems irgi numatomos ES lėšos, tokių projektų jau buvo. Bet aš norėčiau irgi išgirsti, kodėl kodėl, sakykime, tam tikriems tunelių fondams e, numatytos lėšos, be visa kita ir iš Margeritė fondo, ar tikrai šiaip jau ne, ne, nesiranda spekuliavimo atveju. Ačiū. Dabar ponia Maister kalbės. Dėl Margaritė fondo tai taip galėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta. Bet aš norėčiau dar pasiaiškinti vieną dalyką. Čia nemažai buvo pasakyta apie e, projektus, apie pateikiamus projektus ir didesnių, didesnės lėšas jiems nes šiaip jau nepamirškim, vidaus rinka priklauso nuo transporto ir todėl turbūt gerai būtų baigti įgyvendinti projektus susijusius su tais įvairiais greitkeliais, koridoriais ir panašiai. O šiaip jau Be to, nereikėtų išleisti iš akių ir tų kelių e, transporto rūšių, e, rūšis e, su, suvedančių projektų. E, Bet suprantama, šiaip jau e, norėčiau taip pat pakomentuoti ponios Lichtenberg pasiūlymą, kad dažnai kai kurie projektai pateikiami keletą kartų. Aš šiaip jau tikrai negalėčiau įvardyti konkrečių šalių, iš kurių nuolat pateikinėjami tie patys projektai, kurie vėliau būna atmetami. Bet aš įsivaizduoju, kad į, į kai kuriuos pasiūlymus neatsižvelgiama. E, žemutinėje Saksonijoje buvo, iš jos atėjo, buvo pateiktas projektas, šiaip jau iš tikrųjų blogai buvo parengtas e, ir, ir vėlgi reikėtų įvertinti, kiek, ta, kiek konkretus projektas atspindi grinai nacionalinius interesus, kiek jame yra Europos elemento. Uh, Tikrai mes tada turėtume ir į tai, į, turėtume tai įvertinti. Tad aš galėčiau pritarti šiaip tam, kas buvo pasakyta savo frakcijos vardu. Ponas Kančianas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. mes dar galėsim aptarinėti projektų klausimą vėliau. Tačiau kalbant apie Margarit fondą, manau, kad turime atminti finansavimo metodą. già Taip, užuot e, šiaip jau e, pask... išsklaidžius lėš... lėšas po įvairias iniciatyvas, reikėtų jas labiau koncentruoti. Nes juk Margarita fondas ir buvo sukurtas tam, kad iš jo reikalų iškilus būtų galima gauti papildom reikiamų lėšų, tam, kad būtų galima racionalizuoti lėšų panaudojimą ir kad tas ir įgyvendinant atskirus projektus, tai iš tikrųjų skiriant lėšas iš Margarite fondo, tada galima tiesiog stebėti, kontroliuoti tų lėšų panaudojimą nuo pat projekto pradžios iki projekto pabaigos. Tad aš manyčiau taip, iš tikrųjų mes turėtume e, plačiau remtis Margarite fondu, tik tai turėtume aiškiai planuoti, lėšas projektams, nes tik turėdami aiškius tokių lėšų skirimo planus, ir, ir, kurie būtų pagrindžiami, pagristi prioritetais, tai, tai tada tikrai tuo turėtume vadovautis. Bet kita vertus mes turėtume skirti projektų priori, prioritetų nustatymą ir, ir konkretų jų finansavimo planą. Tačiau, kaip jau sakiau, iš tikrųjų mes tą klausimą ir konkrečius su transportu susijusius projektus mes dar aptarinėsim per ateinančius posėdžius. Na, o šią progą iš tikrųjų kreipčiausi į komisiją, paskatinčiau komisiją e, aktyviau pasinaudoti Margarita fondo lėšomis, kad būtų geriau įgyvendinami projektai. Kitas dalykas. Tame Margarit Margerita fonde dalyvauja ir Italijos taupimo, taupomasis bankas. Čia tiesiog toje brošiūroje e, lankstinuke pasigendu paminėjimo. Labai svarbu, kad visos valstybės narės galėtų prisidėti prie šio fondo ne vien viešosiomis valstybinėmis, bet ir privačiomis lėšomis. Ajala Sender. Ačiū. Noriu padėkoti komisijai baigus tą sudėtingą darbą, nes jiems pavyko sustelkti į prioritetinės sritis. Žinodami apie pono pake įgūdžius, galiu pasakyti, kad turime labai konkrečius iššūkius. Kalbame apie naują finansinę perspektyvą, tinklų peržiūrą, tai yra Europos transeuropinių tinklų peržiūra ir noriu paklausti komisijos, ar ji galėtų pristatyti mums tos projektus ir tyrimus, kurie yra finansuojami, kofinansuojami Europos lėšomis ir pasakyti mums, ar iš tikrųjų mes artėjame prie tų tikslų pasiekimo. Be kofinansavimo, tai aš suprantu, kad pirmiausia valstybės narės pradeda finansuoti kažkokius darbus ir po to paprašo papildomų lėšų. Ar yra tam tikra pozicija, kurios galėtume laikytis? Galbūt komisija galėtų daugiau paaiškinti. Tuos tyrimus ar atliekami efektyvumo tyrimai prieš pradedant darbus. Kai prisimenu TNT reglamentą, mes apie tai daugiau kalbėjome ir norėčiau išgirsti, ką mano komisija apie tyrimus susijusius su projektų veiksmingumu ir siekimo priboti pavojų riziką. Dėl Margarit fondo man atrodo, kad tai yra pasiekimas, kad e, čia įtrauktas ir transportas. Ir norėčiau paklausti pono Finsono, ar galbūt kažką praleidau, ar galima būtų komiteto posėdėje pristatyti pilnai visą tą fondą, kokios yra jo galimybės ir potencialas, galvojant apie bendrą transporto tvarumą, apie sanglaudą. Norėčiau daugiau išgirsti apie tą Margarit fondą. Taip pat norėjau paklausti jūsų apie tą projektą Easy Way, kurį pristatė komisija. Man rūpi laiko klausimas. Finansavimas tarsi jam ir patvirtintas, tačiau girdime, kad pirmiausia reikia įvertinti pirmąjį etapą. Gal galėtumėte paaiškinti, koks čia yra grafikas numatytas. Ačiū. Dabar ponas Liberatski. Ačiū, ponė pirminkė. Jeigu galima, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes esame nu, nustatę tris prioritetinės sritis, jų nėra daug. Ir man atrodo, jos yra tinkamai pasirinktos. Tačiau turiu štai tokį klausimą. Šeštame puslapyje pristatote prioritetus ir sumas sakote, kad yra numatyta 370 milijonų, o paskirsite 356 milijonai. Ar tai reiškia, kad dar liko kažko, kažkokie 14 milijonų, ar mes atsakome tų finansinių lėšų, ar nėra tinkamų projektų finansavimui? Manau, kad kartu turėtume apie tai pagalvoti. Pagal paraiškas. Yra 12 italų projektų, 12 ispanų projektų. Lenkija turi tik tai tris projektus, nors jie savo dydžių yra panaši į Ispaniją. Ar tai nereiškia, tai yra didžiuliai poreikiai, turi būti ir daugiau paraiškų. Kaip jūs žiūrite į tokią rezultatą, norėčiau pagirti Italiją, kuri paprašė 69 milijonų eurų, o Lenkija, Lenkijos paraiškos jų suma sudaro 6,3 milijonus eurų. Kitas klausimas yra, koks yra Europos komisijos vaidmuo, nes valstybės narės teikia paraiškas, išorės ekspertai juos vertina, e, tos projektus, o komisija tiesiog sutinka su išorės vertintojai ir parengia kažkokią brošiūrą. Ar pakankamai aktyvus esate atrankos procese? Norėčiau išgirsti paaiškinimą. Ačiū, ponė Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą svarbių elementų. Dabar, kai čia šiaip jau, kalbant apie 2009 metų programą, e, e, buvo minima 500 milijonų eurų suma, ir toliau numatyta 5 milijonų milijardų suma kaip e, tam tikra garantijos ir 5,7 milijonai eurų, tai remdamėsi tais skaičiais, tada e, galim konstatuoti, kad 2010 metų laikotarpių tolimesniems tiems ten pro, tie projektams liks nedaugiau kaip, kaip vienas milijardas eurų arba 50 milijonų, 50 milijonų per metus. Tad e, aš norėčiau paklausti komisijos, būtent iš kokių, iš kokių fondų tada bus numatomos lėšos. Nes man atrodo tikrai šiaip jau svarbu, kad e, dar e, svarbu, kad per ateinančių metų pirmąjį pusmetį mūsų komitetas surenktų diskusiją su nacionaliniu parlamentu atstovais, diskusiją, per kurią būtų kalbama apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir išnaudojimą. Nes būtent tokią, tokią galimybę gali pasinaudoti valstybės narės, e, toliau pakoreguodamos savo nacionalinius biudžetus ir numatydamos papildomų lėšų įvairiems trans, transporto projektams įgyvendinti. Toliau dėl projektų atrankos, proje, e, projektų atrankos klausimo. Dabar, kad visos valstybės narės galėtų teik, teikti e, projektus susijusius su TNT, antai šiaip jau labai svarbu, kad vis dėlto visos valstybės narės žinotų, žinotų tokių projektų atrankos kriterijus, kad po to galėtų planuoti atitinkamas investicijas ir biudžeto lėšas. Na, o turiu klausimus dėl darbo, daugiametės programos ir metinės programos. Tai mano klausimas susijęs su Rumunija konkrečiai. Rumunija neketina teikti projektų pagal metinę programą, tačiau numato tokius projektus teikti pagal daugiametę darbo programą. Ir čia turiu galvoje projektus susijusius su jūrų transportu juodojoje jūroje. Ir dabar e, atmetus tuos, at, buvo atmestas projektas ir paaiškinimas buvo keistas, turiu pasakyti buvo rašoma, pasakyta, kad kadangi nebuvo pateikta kitų e, projektų, būtent panašių šitam regionui, mūsų projektas buvo atmestas. Bet kita vertus turiu pasakyti, kad mano turimomis žiniomis niekada nebuvo skirta lėšų uh, lėšų iš ES fondų projektams susijusim su, su Juodaja jūra finansuoti. O dabar, kai ES įstojo Bulgarija ir Rumunija, tai tada taip, tokie, tokių projektų jau gali būti, kurie galėtų būti finansuojami iš ES fondų. Ir tokių, gali būti tada tokių projektų, kurie gali turėti pridėtinę Europos vertę, nes nepamirškim, kad Juodoji jūra, jos regionas yra labai svarbus Europos Sąjungoje ir todėl tų, tų projektų su juo susiję atmestimas keistas. Dabar Margerit, fond, Margerita fondas, fondo lėšos numatytos ir klimato kaitos, energetikos ir kartu transporto projektams. Kartu numatytos e, fondo lėšos įvairiems projektams skirtiems susisiems su e, emisijų išmetimu, emisijomis ir panašiai. I've, I've... Ačiū ponė Tikau. Ir pagaliau aš pats. Aš bandžiau perskaityti pono pakė dokumentus ir rasti tam tikrų sėkmingų Junktinės karalystės projektų, kad tai nebūtų Šiaurės Airija susijusi su Pietų Airija. Ir perskaičiau keturis kartus viską ir nie, ne vieno neradau. Ir suprantu, kad ponas Liberatskis sunerimęs, kad tik tai Lenkija gavo tik tai tris, tačiau yra, tai yra trimis daugiau negu Junktinės karalystės sėkmingi projektai. Taip pat suprantu, ką sakė ponia Tikau apie Jodąją jūrą. Nežinau, ar tai yra Rumunijos ar Junktinės karalystės kaltė. Tais atvejais, kai mes kreipiamės Aišku, tai yra pasakymas, kad paraiška, paraiškų patiekta, tačiau 902 projektas Mančesterio geležinkelio šis tai yra didžiausias blokas Junktinės karalystės geležinkelių koridoriuose. Jūs pasakėte ne. Vokiečiai turi žodį tokiam sprendimui, tai yra umglaublich nei tikėtina. Man labai sunku suprasti sprendimų logiką. Aš suprantu, kodėl ispanų ir italų kolegos puikiai čia kalbėjo. Aš suprantu, kodėl jūs nesate tokie puikus. Ir jūsų sprendimai nebuvo tokie nuostabus. Aš, tiesą sakant, esu nepatenkintas jūsų sprendimais. Ponas Liberaskis klausė, ar jūs tiesiog pasamdote ekspertus ir po to jiems pritarėte? Aiškiai ne, nes ekspertai sakė, kad kai kurie projektai, ypač 902, turėtų būti įtrauktų, įtraukti. Tačiau jūs sakote, kad po penkių metų jie vėl grįš ir paprašys pinigų. Na, toks yra žaidimas. Turiu pasakyti, kad man, mane tai viskas nuvilia, kad yra tam tikros valstybės narės, kurios nieko negauna visiškai, įskaitant mano šalį. Aš suprantu, kad Šiaurės Airija yra Junktinės karalystės dalis, tačiau ačiū Dievui, jis susijusi su Airijos Respublika, nes kitaip ir ji nebūtų nieko gavusi. Tačiau sąžiningai kalbant, sprendimas dėl 902 projekto buvo tiesiog jokingas. Gerai, dabar jums žodis atsakyti į mano diplomatišką pasisakymą. Ačiū. Pone pirminkė, aš pabandysiu atsakyti į klausimus eilės tvarka, ne atvirkštinė tvarka. Tačiau aš jūs sustabdysiu pusę šešių ir jeigu būsite neatsakęs į mano klausimą, tai būsite padaręs klaidą. Pirmininkė puikiai suprantu, kalbėsiu trumpai ir be abejo sugebėsiu atsakyti į jūsų klausimą. Keli iš jūsų minėjo studijų pratesimo klausimą. Iš tikrųjų, šiemet buvo daug tyrimų, kurie priimti finansavimui būtų naudinga pateikti apžvalgą tų tyrimų, kurie buvo finansuoti nuo, iki metų, nuo 2000 iki 2006 metų ir po to pateikti statistiką, galbūt būtų naudinga. Tačiau klausimas, aišku, yra vertingas. Reglamentavimo prasme nėra formalių pareigų valstybėms narėms užbaigus tyrimą įvykdyti darbus Tačiau daugelis tyrimų nėra popieriniai tyrimai, daugelio atveju tai yra parengėmėjai darbai, kurie tiesiog vadinami tyrimais, pavyzdžiui, kokiam nors tuneliui ir panašiai. Ir čia išleidome kelišimtus milijonų eurų pagal ankstesnę programą ir šio finansavimo laikotarpio pradžioje remiant bandomųjų tunelių statybą, kurie po to leidžia statyti pagrindinę infrastruktūrą. Taigi daug lėšų yra tiesiog tik tai vadinama tyrimais, kuriais rengiamasi pagrindiniams darbams, užbaigiant transeuropinius tinklus. Tačiau jūsų, aišku, pasiūlymas yra naudingas ir mes parengsime apžvalgą. Ją pateiksime jūsų komitetui, ponė pirminkė. Mes artėjame prie programos pabaigos, tai taip pat keli komiteto nariai minėjo, likusios lėšos yra gana ribotos, iš tiesų mažiau negu vienas milijardas. Ir mes e, avansų paskirime 500 milijonų e, ekonomikos gaivinimo planų ir 20 metais mes dar pažiūrėsime, į tuos projektus, kurie susiję su 5 milijardais eurų, kurie paskirtai 7 metais ir tikimės, kad nedidelė finansavimo dalis bus vėl skirta e, tiems, kurie darbai, kurie dar nebaigti ar kurių mastas pasikeitė. Taigi per vidutinio laiko tarp peržiūrą tam tikras finansavimas vėl bus skirtas ir tikimės pademonstruoti, kad ten te pinigai valdomi taip gerai, kaip tik įmanoma ir kad kiekvienas euras, jeigu galima tai pasakyti, yra panaudotas tinkamai. Ir jeigu valstybės narės negali jų tinkamai panaudoti, mes jas galima iš naujo panaudoti programos metu. Taigi, dešimtaisiais metais mes tikimės pateikti valstybėms narėms ir jums apžvalgą, kas bus, liks, kas bus likę iki programos pabaigos, kad galėtume sutarti dėl e, prioritetų 11, 12, 13 metais. Tai bus LGTT, tai yra iš investicijų bankų paskolų e, garantavimo mechanizmas, taip pat e, jūrų greitkeliams, kol kas ten nedaug yra įvykę ir mes apgalėstaujame tiek pat, kiek ir jūs čia. Ir mes stengiamės rasti priežastis, kodėl valstybės narės reaguoja nepatenkinamai, kad būtų pateikiami geresni projektai ir tikimės dešimtaisiais metais sulaukti geresnių rezultatų. Taip pat aš tikiuosi, kad komisija ir toliau dirbs jūrų greitkelių koncepcijos plėtojime. Turime paskolų garantavimo priemonę, taip pat jūrų greitkelius, taip pat dar gali būti tra protingų transporto sistemų sritis, nebūtinai EasyWay. Ir mes atliksime ekspost įvertinimą tos EasyWay pirmosios stadijos ir to įvertinimo pagrindų. Tik tai tada parengsime sprendimą dėl finansavimo antrajam etapui, kuris parinktas pagal e, parinkimo sprendimus dabar. Tačiau <clears throat> tai nebūtinai reiškia, kad e, būtinai finansavimo sprendimas bus teigiamas. Ta sprendimą turės priimti vykdomojo agentūra įvertinus pirmąją etapą. Taigi, paskolų garantijų mechanizmas, e, jūrų greitkeliai, tikriausiai dar turėsime ir ITS komponentą. Visa tai buvo numatyta 7 metais. Po to matėsime, kiek lėšų dar liks e, normalioms metinėms darbų programoms Tai yra tos darbo programos, kurios nepaisant nedidelių sumų yra naudojamos valstybių narių. Kaip matėte, iš didelio pasiūlymų skaičiaus valstybės narės nori, kad ten ta biudžetai liktų ir nors studijos ne visada yra sėkmingos. Ir e, tai yra veikla, kurią sunku finansuoti iš nacionalinių lėšų, kofinansavimo dydis yra 50 procentų iš mūsų pusės ir todėl tas finansavimas yra naudingas. Valstybės narės nori turėti metinės programas 10, 11, 12 ir 13 metais. Aišku, kad tai nėra daug ir kad turėsime pasirinkti nuo 10 iki 13 metų reikės pasirinkti ir mes tiesiog tikiuosi pademonstravome, kad biudžetas, kurį turime, aišku, netitinka valstybių narių poreikių ir prašymų. Kokia bus situacija po vidutinio laikotarpio peržiūros arba kitoje finansinėje perspektyvoje yra politinių sprendimų prieimėjų reikalas. Tačiau mes pasiekėme tikrai pozityvių rezultatų pagal tuos politinius tikslus, kurie buvo numatyti ir mes tikrai galime šią programą padaryti ir įdomę papildomų lėšų gavėją. Ir baigsiu šiuo aspektu. Taip pat aš sakiau, kad mes labai e, laukiame trečiojo RTMS pasiūlymo ir tai parengsime 11 metais, kad galėtume pagreitinti ES e, koridorių kūrimo planą. Buvo komentarų apie Margarit. Tai yra kapitalo fondas, kurį pasiūlė Europos investicijų bankas, jam pritarė panašios finansavimo institucijos daugelį e, valstybių narių. Aš neminėjau Italijos indėlio, bet aš manau, kad tai, tai tą indėlį padarė Italijos kasa didepo. Nevardėjau visų, nes neatsimenu visų ir kita vertus pasiūlymas dalyvauti kapitalo fondai yra dar atviras, dar galioja Todėl tikimasi, kad finansų institucijos iš daugiau valstybių narių pareikš savo, pareikš savo suinteresatumą ir ims remti fondą. Tikslas yra sukaupti pusantro milijardo eurų kapitalo projektams transporte, TNT, energetikoje ir atsinaujančioje energetikoje. Todėl fondas turėtų būti skirtas daugiausia projektams, kurie prisideda veiksmingesai politikai e, klimato kaitos kontekste. Margarito fondas nepakeičia TNT programos, jis ne, netikė tų lėšų, kurių trūksta TNT programams, tačiau tuo pat metu tie 80 milijonų, kurias mes suteikėme pagal sutartį su fondu, e, duos virš 200 milijonų lėšų TNT projektams, tai yra 280 milijonų, kurie sudaryti 15 ar 20 procentų projektų, taigi padauginkime tą iš 5 ir gauname pusantro milijardo eurų investicijų į TNT. Taigi, svertas labai įdomus, tačiau tai nėra pakaitalas, nes tuomet tai yra privačių ir viešųjų projektų E, sfera ir ne vis, nebūtinai visada yra tokie projektai, kuriuos remia TNT programa. Tai yra solidus papildymas, tačiau nėra pakaitalas. Ar pagal TNT programą galima e, pasirinkinėti pro, pasiūlymus? Manau, kad ne nes daugeliu atveju studijos nėra pagrystos regioniniais fondais. Todėl e, TNT programoms yra atliekamos studijos ir tos, e, tie projektai, kurie yra ištrėmi pagal regioninę programą, čia jau nebepapuola. Ir aš nesakyčiau, kad yra bandoma atsirinkinėti tuos projektus pagal patrauklumą, e, lyginant su regionų e, finansavimu. Jeigu ten T finansavimas nesuteikiamas, nereiškia, kad projektas jau yra blogas. Tiesiog reiškia, kad e, tas projektas netlaikė konkurencijos ir galbūt biudžetiniai reikalavimai nebuvo tenkinami. Todėl sąraše neretai neišlieka tie projektai, kurie yra pakankamai geros e, ko kokybės. Ir jie buvo, nepasianto, jie buvo atmesti ekspertų. Arba gali būti, kad komisija juos atmetė dėl biudžetinių priežasčių, apie kuriuos aš dar pakalbėsiu. Manau, kad tai apima ir klausimą, ar mes bandome kaip nors e, užastrinti tą išorinį vertinimą, jam daugiau reikšmės sukurti, suteikti. TNT vykdomoji agentūra yra pakankamai, dirba pakankamai skaidriai ir profesionaliai Ir kai mes įvertinsime pagrindinius, įvertiname pagrindinius kriterijus ir atrenkame pagal juos projektus, vis tik dar matome, kad neretai trejata kartų viršė finansavimo poreikiai galimybės. Todėl reikia labai skausmingus neretai pasirinkimus padaryti, atsižvelginti transporto politikos prioritetus ir kitus strateginius poreikius. Galutinis rezultatas, mano nuomonė, yra labai geras, dauguma jūsų taip ir sakėte, transporto politika tai subalansuoja, tačiau ne visada tie, tas galutinis rezultatas yra labai mm, gerai, labai gerai tenkina, pavyzdžiui, e, geografinės pusiausvyros poreikį. Vėlgi reikia pasakyti, kad labai daug projektų yra geri ir jie nebūtinai būtų priimami e, pa, jeigu jie būtų teikiami regioniam finansavimui. Būna, kad projektai yra teikiami vieną kartą ar du kartus, reglamente apie tai nekalbama, bet gana lengva yra apeiti tam tikrus reikalavimus. Turiu galvoje vieną pavyzdį, turbūt ir jūsų dauguma jį žinote. Keletą kartų buvo teikiamas visas projektas ir jeigu pažvelgtumėte į pavienius komponentus, tai pamatytumėt, kad skirtumų buvo bet e, buvo bandoma kas kart apeiti įstatymo nuostatas. Žinoma, mes tokius atvejus labai kruopšiai išnagrinėjame. Stengiuosi dabar nieko nepraleisti jums atsakydamas. Buvo pateiktas pasiūlymas dėl Margarit pristatymo. Jeigu komitetui ta tema rūpėtų, tai mes būtumėm pasirengę tokią prezentaciją padaryti. Komisija e, su atitinkamu generaliniu direktoratu, matau, prie to prisidės. Be to, jūs paminėjote Europos investicijų banką, kuris yra traktuojamas kaip pagrindinis Magrit projekto sponsorius ir architektas. Jeigu komitetas norėtų, mes be bejonės galėtume suteikti reikalingą informaciją. Manau, kad tokiu būdu mes galime pereiti prie jūros greitkelių. Aš jums e, jau paaiškinau, kad labai apgailestau jau buvo išlaikyta labai nedaug projektų, tik vienas iš šešių. Ir tai priežastis, kodėl ne visi 370 milijonų e, buvo įskaičiuoti atrekant projektus. E, tai nereiškia, kad mes praradome dalį biudžeto. Sumos, kurias mes minime, yra tik tai referencimės E, atrenkimo procedūra yra pagrista tam tikrų pagrindų teisinių ir mes užtikri, žiūrime, kad nebūtų išvaistyta pinigų, žiūrime, kad jeigu yra suteikiamos lėšos, kad jos būtų panaudojamos. Referencinės sumos skirtos 2009 metams, e, jeigu jos nebus iki galo panaudotos, bus perkeltos į 2010 metus. Ir tokiu būdu bus lengviau susidoroti su uh, lėšų stoka, kuri akivaizdžiai iškils kitais metais. 2010 metams e, programuose bus numatyti tam tikri elementai, kurių nespėsime gyventi dabar. Dar vienas projektas dėl Juodosios jūros. Juodoji jūra, kaip ir visos kitos ES jūros zonos, yra mums labai svarbi ir būtų ir buvo labai svarbu išlaikyti numatytą finansavimą. Europos komisija laikėsi pozicijos, kad mes turime vertis išorės vertintojų išvadomis pradedami darbą ir netmesti jų vertinimo, nes jeigu jų tokį skaidrų ir e, kokybišką vertinimą atmestume, tai e, būtų labai neracionaliai elgamasi išorės vertintojai atmetė tam tikrus projektus ir priežastys, kodėl tai buvo padaryta, yra išaiškintos šioje brošiūroje. Todėl jūs galite geriau suprasti, kodėl mes priėmėm tokį sprendimą ir kodėl e, tam tikri naudingi projektai buvo atmesti, nes jie nebuvo pakankamai gerai parengti. Mes e, nuolat valstybėms narėms teikiame visas reikal vertinimo uh, E, lenteles, kurias parengė Europos komisija, kad valstybės narės geriau suprastų, kodėl vienas ar kitas projektas buvo priimtas, o kitas ne. Taigi dabar turime tam tikrų požymių, kad kiekvienais metais projektų kokybė gerėja ir šiais metais po išornio vertinimo, kuris yra kokybės pagrindinis rodiklis. Paaiškėjo, kad valstybės narės tobulėja ir kiekvienais metais parengia geresnius pasiūlymus. Pirmininkė, baigsiu Junktinės karalystės projektais, kurie mums yra labai svarbus, nes jie jungia Junktinę karalystę ir su Šiaurės e, Airija ir kita Airijos dalimi. Jūs sakėte, kad pagaliau Junktinė karalystė e, gaus, e, finansavimo savo pasiūlymams, bet prisiminkime Liepos mėnesį pateiktą ekonomikos atgavinimo planą ir su juo susijėtus pasiūlymus. Rezultatas buvo pasiektas labai geras. Ekonomikos atgavinimo veiksmų plane yra numatyta daugiau negu e, pagal kitus projektus, TNT tai projektus e, buvo nuveikta nuo 2007 metų ir suteiktas finansavimas yra tikrai ženklus. Pereinu prie konkrečių projektų 19.21. Manchesteris Hub. Žinome, kad kol kas viskas dar tik prasideda ir pirminiai požymiai rodo, kad studija bus naudinga, bet dar labai ankstyvas etapas. Reikės laukti tolimesnių žingsnių. E, be to, kalbam apie sverto poveikį, kurį ten poveikis turėtų. 658 milijonai toks būtų finansavimas suteiktas ir skirtumas būtų padarytas nemažas. Mes turime atrinkti pasiūlymus, kurie turi stipresnį sverto efektą. Stengiamės atrinkti, atsižvelgti į kitų valstybių pasiūlymus pagal tą patį kriterijų. E, Pirmininkė, aš girdėjau, kad jums ne visi argumentai, kodėl pasiūlymės metami, yra pakankamai tikinami, bet nepamirškite, kad komisija turėjo uh, nuo 50 projektų pasiūlymų atmesti labai didelę dalį ir finansavimą reikėjo sumažinti daugiau negu trim kartais. Uh, E, stengiamės atsižvelgti į geografinius, į praktinius elementus, bet svarbiausia stengiamės, kad išliktų projektai, kurie yra naudingiausi. Ačiū. Well, you your... Noriu padėkoti už jūsų atsakymą, gerbiamas komisijos atstovė, nors man atrodo, kad tai yra visiškas šlamštas, ką jūs pasakėt. Bet taip jau yra. Aišku, už atsakymą ir jie prašė 658 tūkstančių, ne milijonų. Ačiū, kaip ten bebūtų. O dabar, ponios ir ponai, pradedam koordinatorių pusę.